pranešėjas dar turi mums pateikti pranešimą, būtent dėl to ponas Gustafsonas jau ir išėjo iš mūsų posėdžio. Tad siūlyčiau suteikti dar porą minučių pranešėjai pateikti pranešimą, bet keliais sakiniais, o paskui pereisime prie komiteto įprastinio posėdžio. Ponas Gustafsonas ir aš pats nežinojome, kad pranešėjai, kolega turės pateikti dar ir savo pranešimą, tad Galbūt jūs, ponė pranešė, galėtumėte pateikti savo pranešimą, o paskui tęsime posėdį. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad dirbome kartu su kolega Lopes Istūris iš jūri komiteto. Ir manau, kad aš turėsiu pristatyti savo poziciją pati viena, nes jo ne, šiandien negali dalyvauti posėdėje. Bendradarbiavimas buvo labai puikus, mes manau, parengėme labai nuoseklų ir subalansuotą pranešimą. Mes rėmėmės komisijos siūlymų ir norėčiau priminti, kad kalbame apie apsaugos priemonės civilinėse bylose, kurios apima visą eilę Europos apsaugos orderių nuostatų. Ir buvo nagrinėta visa eilė priemonių nukentėjusiųjų apsauga galima užtikrinti priimant e, civilinės ar baudžiamasias priemonės. Mes bandėme taip pat e, kombinuoti tas dviejopas priemonės ir baudžiamasias ir civilinės tam, kad būtų galima užtikrinti teisę nukentėjusiem laisvai keliauti ES, taip kaip ir pasakyta sutartyse. Labai trumpai pristatysiu kelias svarbiausias grupės tų siūlymų ir pakeitimų, kurių sulaukėme iš kolegų. Pirmoji pakeitimų grupė būtų tokia. Norėčiau dar priminti, kad principas buvo pasiekti, kad reglamentas būtų lengvai e, įgyvendinamas. Ir mes nenorėjome sukelti papildomos finansinės naštos. Antroji pakeitimų grupė yra įtvirtinti apsaugos priemonių orderį. Ir mes mm, stengiamės numatyti, kad vienoje valstybėje narėje numatytos apsaugos priemonės būtų taikomos kitoje valstybėje narėje, jeigu to prireikia. Mes manome, kad tai padės tinkamai apsaugoti galimų nukentėjusiųjų teisės. E, mes taip pat siekiame palengvinti procedūrą ir numatėme automatinę duomenų perdavimo sistemą, kai kreipiamas į kompetentingas administracijos e, struktūras ir išduodamas atitinkamas pažymėjimas dėl apsaugos priemonių, kad jų asmo galėtų sulaukti kitoje valstybėje. Tuomet e, dar siūlomos priemonės yra leidžiančios nukentėjusiems užsisakyti ir gauti pažymėjimą e, dėl apsaugos priemonių internetu. Kita grupė pakeitimų yra kalbama su, su lytim susijusių pažeidimų teisės. Mes manome, kad reikalinga specialistų parama, klausimuose buvo jau paminėta ši būtinybė. Svarbu, kad būtų tinkamai apsaugot tos teisės asmenų nukentėjusių dėl savo lyties, ypatingai vaikų teisės. Taip pat būtina suteikti informaciją e, dėl teisinės pagalbos galimybės tokiems asmenims. Ta teisinė pagalba turėtų būti nemokama. Taip pat svarbu, kad tokią informaciją turėtų tie žmonės, kurie keliauja ir kurie nebūtinai žino e, teisinės nuostatas šiais klausimais kitoje valstybėje narėje. Manome, kad reikia geriau mokyti specialistus, kurie dirba su ne nukentėjusiais, kuriems taikomos apsaugos priemonės. Mes savo pranešimo projekte taip pat sakome, kad reikia įtraukti ir pilietinės visuomenės atstovus į šį procesą ir būtina pereiti kuo greičiau, konsultuoti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir skatinti valstybių narių tarpusėvio bendradarbiavimą šiuose bylose. Ir tarp nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo skatimas taip pat yra būtinas. Šios primtos priemonės turėtų padėti greičiau užtikrinti e, apsaugos priemonių įgyvendinimą. Taip pat tos priemonės turi būti aiškios ir suprantamos, jos turi atitikti direktyvos nuostatas ir minimalius kokybės standartus susijusius su aukų apsauga. Ir ypač būtina atsižvelgti į teisę būti suprastam ir turėti galimybę kalbėti e, kalba, kurią e, nukentėjusysis gali kalbėti geriausiai. E, mes rekomenduojame, kad būtų vykdoma kampanija valstybėse narėse susijusi su šio paužio informacijos skleidimu. Nukentėjusiai turi turėti informaciją apie apsaugos priemonės ir tos, ta, tam būtų galima netgi sukurti specialų internetinį portalą. Tiek būtų įžangos, ačiū visiems ir Tikiuosi, kad sulauksime komiteto paramos e, dėl šio dokumento. Dėkoju. Äh, Ačiū. Dėkojame už šį puikų ilgą pranešimą. Galite teikti pakeitimus iki balandžio 10-osios ir slaukia pakeitimų galėsime vėl surinkti diskusiją, o dabar pereikime prie įprastinio mūsų e, komiteto posėdžio. Dar šiek tiek norėčiau pranešti apie vakar dieną vykusi koordinatorių posėdį. E, pirmiausia, e, savos iniciatyvos pranešimas dėl įmonių teisės. E, pasirodžius komisijos pranešimui, komisija, ko, koordinatoriai nusprendė neteikti tokio pranešimo, tačiau pateiksime žodinį klausimą ir kartu su rezoliucija manome, jog tai bus daug veiksmingiau ir nereikės ginčytis dėl to, kas bus pranešėjas, o pasieksime to paties rezultato. Mūsų rezoliucija nesileis labai daug į turinį, iš tikrųjų mes tik tai e, nustatysime esamą poreikį, kokių veiksmų turės imtis komisija, remdama savo komunikatą e, dėl e, bendri, bend, įmonių teisės. Toliau dėl duomenų apsaugos reglamento Pone Galo bus pranešėja. E, direktyva šią pačią temą. E, ta pati pranešėja iš EPP frakcijos e, dėl poveikio aplinkai, kurį sukelia skalūninės dujos, ponas Lysė, čia nebuvo jokių prieštaravimų, komitetas gali patvirtinti. Vakar mes kalbėjome su poveikio vertinimo direktoratu ir jie taip pat norėtų skirti savo koordinatorius, kalbant apie Europos e, savišapos draugijas ir taip pat kalbant apie Europos pardavimų įstatymą ir bus pateikiamas žodinis klausimas dėl teisėjų skirimo pagal rotacinį sistemą į teismą. Mes dar aptarsime šį klausimą. Taigi dabar nesileisiu jokias detalės. Ir taip pat teisės tarnyba e, paskelbs nuomonę dėl europarlamentarų apmokestinimo. Mes norėtume išsiųsti tai komisijos nariui, kad jis galėtų imtis e, reikiamų priemonių. Jeigu tai bus reikalinga, mes čia nenorime veikti patys ir jeigu bus reikalinga, mes surinksime seminarą dėl administracinės teisės ir geresnių teisės aktų šių metų balandžio mėnesį. Ponas Karim. įgyvendins, e, atliks tam tikrą įvertinimą dėl pasiūlymo susijusio su auditu. Taigi tie galėčiau pranešti apie vakar vykusį koordinatorių posėdį. Dabar periname prie 27 punkto, kuris buvo atidėtas. Todėl periname prie pirmojo klausimo, dėl kurio balsuosime. Pranešimas e, dėl elektroninės. E, kas už, kas prieš? Susilaikė niekas, e, vienbalsiai patvirtinta. Toliau peticija. Jūs turite dokumentą raštu. Nemanau, kad turėtume ko komentuoti, kas pritarėme, kas prieš. Susilaikė niekas. Taigi patvirtiname. Toliau. Taip pat peticija kartu su laišku. Turite jį, kas už šį laišką, kas prieš, susilaikė. Taip pat patvirtinta. Toliau kitas punktas. Verčiame puslapį. Dar du punktai dėl teisinio pagrindo, dėl mokėjimo sistemos ir e, vynogių augintojų 43.2 ir 43.1. Jeigu neturite pastabų, Mes jau dėl to sudarėme, kas už šį teisinį pagrindą, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau kitas teisinis pagrindas Europa piliečiams nuo 2014 iki 2020 metų. Vienas šeši septyni, trys keturi du. 352. Kas už, kas prieš, susilaikę. Patvirtinta taip, kaip buvo siūlyta. Kitas punktas. 30 punktas buvo atidėtas. Toliau ponios Regner prašymas dėl 40 Dėkojame už tai, kad leidote, dėkoju už tai, kad leidote man pristatyti šį punktą. Dėl 20 pagrindinių rūpešių susijusių su bendrosios rinkos veikla, kylančių Europos piliečiams ir įmonėms. Mes aptarnėjame šį klausimą jau labai ilgai, tačiau manau, jo galime trumpai pasikeisti nuomonėmis šią temą. 2011 m. pabaigoje matėme padėties pablogėjimą ir verslo įmonės ir pilietinės visuomenės atstovai galėjo išreikšti e, jiems susirūpinimą keliančius dalykus susijusius su Europos pilietybė ir dokumentais dėl vidaus rinkos. Tai yra tikrai dideli ES pasiekimai. Tačiau tai kelia susirūpinimą Europos piliečiams kadangi yra didžiulis atotrukis tarp teisinių dokumentų ir kasdienio piliečių gyvenimo. Jeigu pasižiūrėsime į tai, kaip yra gyvendinamas teisės aktas dėl geresnės teisėkūros, matytume, jog tai taip pat kelia didžiulį rūpestį. Kalbant apie tai, kaip veiksime ateityje, manau, jog yra gerai, kad Europos parlamentas sprendžia klausimus, kurie kelia rūpeščių piliečiams kasdien. Ir gerai, kad vidaus rinkos komitetas yra atsakingas už šios klausimus, kadangi tai yra susijęs su vidaus rinka, užimtumu, judumo laisvę ir kitais dalykais. Tačiau tai taip pat žinoma yra susiję ir su teisiniu reikalu sritimi. Čia reikia pateikti daugelį teisinių nuomonių. Ir šis komitetas pirmiausia nagrinės tas temas, su kuriomis mes į, nuolat susidurėme, pavyzdžiui, piratavimas, problemos kylančios dėl duomenų parsisiuntimo, ar piliečiai turi tokią teisę ar neturi. Antra, kilmės pažymėjimų pripažinimas ir panašiai. Visą tai kelia sunkumų piliečiams. Taip pat sunku trečiųjų šalių piliečiams persikėlusiems į Europos Sąjungą susipažinti su visais šiais reikalavimais. Pavyzdžiui, norėdami įsidarbinti, jūs turite pateikti dokumentus, kurie turi būti pripažįstami ne tik pagal Bruselis vienas, bet apskritai, kalbant apie bet kokių pažymėjimų pripažinimą. Taip pat manau, jog šios klausimus apskritai reikia spręsti. Ir mes turėtume pateikti trumpą nuomonę. Neturėtume išradinėti iš naujo dviračio Europos Sąjungoje turime pasižiūrėti, kaip apskritai reikėtų išspręsti šiuos trūkumus. Pavyzdžiui, trūksta informacijos, nežinoma, kokį teisės aktą reikia taikyti, į ką kreiptis. Taip pat yra atotrukis, kalbant apie teisės aktų perkelimą. Šie klausimai mums yra labai svarbus. Reikia pasižiūrėti, ar čia tik siekiama paviršutiniškai taikyti teisės aktus, ar valstybės narės iš tikrųjų siekia perkelti juos į savo nacionalinę teisę. Būtina panagrinėti tokius trūkumus. Taigi tiek galėčiau pasakyti dabar. Ir procedūra dabar bus tokia, kad Teisės reikalų komitetas nekomentuos visų šių temų, tačiau tik tas, kurios turės teisinį poveikį. Ir siūlyčiau neišpūsti šio klausimo, o pasisakyti trumpai. Ačiū. Na, manau, kad e, visi tam pritarėme. Tai turėtų būti bendro pavadžio dokumentas. Ačiū pirmininkė. Aš e, visiškai pritariu pranešėjos nuomoniai. Tikrai neturėtume čia plėstis labai, nes tai būtų tušti žodžiai. Reikia parodyti, kas nu, nuveikta iki šiol ir turėtume tuo didžiuosis. Didžiuotis, nes analizė rodo, kad Teisės reikalų komitetas iš tikrųjų dirba tose srityse, kurios išvardytos kaip 20 rūpimų klausimų piliečiams. Ja, pana Lichtenberger. Man kyla problema. Atrodo, kad tai yra kaip kokia nors bendra šiukšliadėžė, į kurią sumetame visas, visą kritiką. Ir visa tai sugenda, o netampa kompostu galime panaudoti savo galimybės paraginti komisiją veikti ir reikia tuo pasinaudoti. Nežinau, ar čia labai elegantiškas būdas komisijai dirbti toliau. Pone Vikstrom, žinoma, mums visiems tie dalykai kelia nerimą. 50 metų jau praėjo nuo bendrosios rinkos akto prieimimo ir turime jį sustiprinti ir panaikinti esamas kliūtis ir aš šią progą noriu pabrėžti, kokios svarbos tos kliūtis skaitmenėje srityje. Ir bendroji rinka turi veikti ir čia. Ir aišku, kad visą tai susiję ir su priekyba, su plėtra ir siekiant užtikrinti, kad Europos bendroji rinka būtų stipri kai išbrisime iš krizės, taigi reikia šią sritį stiprinti. Aš pritariu pranešėjai ir mielai e, prisidėčiau prie, e, prie to e, kelio, kurį pristatė. Labai ačiū. Taigi, pranešimą gausime kitą kartą ir nustatysime pakeitimų terminą. Tai yra balandžio 27. Dabar periname prie darbuotojų reglamento ir pranešė čia yra pane Rodberins. Ačiū. Aš bandžiau pasvarstyti, kaip pradėti darbą su šiuo dokumentu ir neužimti pusantros valandos laiko. Na, pabandysiu. Ponas Rapkai sakė, kad e, lengvai galima tai padaryti tai yra pakalbėti ir pusantros valandos, bet aš pasistengsiu tai padaryti greičiau. Pirmiausia, norėčiau sugrupuoti pakeitimus ir e, trumpai juos pakomentuoti. Visų pirma, kolegos, kolega Baltasarį, kuris yra šešėlinis pranešėjas, dėja šiandien sarga ir jis labai apgailestauja ir aš taip pat, nes jis patekė labai daug pakeitimų ir e, tikiuosi, kad kolegos palinkės jam greitai pasveikti ir aš tikiuosi, kad kai, kai kurios jo išdėstus aspektus galima padiskutuoti. Na, o ponas Sveivka e, galės pakomentuoti tai geriau, geriau galbūt negu aš. Bendra, bendrai mintis yra padaryti paprastą trumpą reformą, nes 2004 metų reforma nebuvo iki šiol tinkamai įgyvendinta. Na ir normaliai reikėtų tiesiog pakoreguoti du svarbiausius klausimus. Tai yra metodą ir solidarumo mokesčio pabaigą. Visą tai reikia padaryti iki 12 metų pabaigos. Būtų viskas gerai, jeigu čia būtų reikalas tai su dviem straipsniais. Tačiau komisija nepasidavė pagundai sutvarkyti ir kai, kurius, kai kurios kitus aspektus, manydama, kad tai yra būtina. Na, o tada tai yra kvietimas daugeliui pasakyti, kad jeigu neapsiribojame mažą reformą, mes galime pateikti kažkokį e, norų sąrašą e, savo reglamentui. Dabar čia pateikta 165 pakeitimai šiame komitete. Jie yra sugrupuoti tam tikromis temomis ir aš pradėsiu nuo svarbiausių, labiausiai rūpimų klausimų, kur e, daug konfliktų. Pane Lichtenberger, pane Svikstram, Makoba pateikė pakeitimus šioje srityje dėl interesų konfliktų. Tai aš esu įsitikinusi, kad tai, ko, noriu, ko nori kolegos, tai yra garantijų, kad ES pareigūnas ir bus atskaitingas už savo veiksmus ir kad e, labai svarbi yra patirtis ir e, darbuotojų perkelimai, jų skaidrumas turi būti svarbus. Aš tikiuosi, kad e, mes rasime kompromisą dėl 301, 305, 306 ir 309 pakeitimų. Taip pat dėl 16 straipsnio, dėl informatorių pateikta nemažai pakeitimų. Tai yra dalykai, kurie mums iš tikrųjų rūpi komitete ir atrodo, kad visuomet e, vaikštama labai ant, ant plonų ledų, kuomet norime apsaugoti asmenį, kuris praneša apie tiesiog baudžiamą, baudžiamus veiksmus, nusikalstamus veiksmus. Ar kuomet susidurime tiesiog su, su šmeištu, taigi kolegas apsaugoti yra labai svarbu ir Aš stengiuosi parengti kompromisą susijusiu su bendra nuostata apie tai, kad institucijos galėtų numatyti savo vidaus taisyklės, kurios e, atspindėtų atitinkamų institucijų interesus, mūsų, pavyzdžiui, interesai yra kitokie negu komisijos ar kitų na, jos direktoratų. Manau, kad tokia mintis yra gera. Ir, ir tai va, teisinės sąrangos dalykas, kad viskas būtų kaip galima paprasčiau, o detalės būtų numatytos gyvenimo nuostatose. Toliau, dėl geografinio balanso yra pateikta daug pakeitimų. Visi, aišku, visais norima pasiekti kažko gero, tačiau ne visus įmanoma patvirtinti. Aš manau, kad ne visi kolegos supranta, kas atsitiktų, jeigu mes pabandytume juos įgyvendinti. Pavyzdžiui, e, Vokietijos e, pareigūnų ES yra daug, daug, gana daug. Ir aš nežinau, ar pakeitimo autoriai, pakeitimo 47 e, ketinimai buvo būtent tokie. Pono Baltasarį pakeitimas yra labai geras. Na, Toliau kiti pakeitimai dėl 47 ar 48 straipsnių dėl ir aš pasistengsiu parengti kompromisą, kuris neleistų, e, kad pareigūnas e, komandiruotas į komisijos e, direktorato kabinetą taptų 15 e, kategorijos pareigūnų, o grįžęs atgal į savo ankstesnį darbą būtų tiesiog praleidęs kažkokį paaukštinimą. Tokia yra pono Baldasari pakeitimo esmė. Karjeros taisyklės turėtų būti pagristos vidaus taisyklėmis kai kurios institucijos tai daro, kitos ne, taigi reikia čia pasitikslinti, patikslinti nuostatas. Yra daug pakeitimų skirtų reguliuoti karjerą kitose sritise, ponios Vikstrom, pono Baldasarė pakeitimas. Ir čia mes taip pat bandome rasti kompromisą, pagal pakeitimų e, pagrindinės idėjos, kad kažkas gali būti paaukštintas į aukštesnį lygį, bet tas asmo turi sugebai, su, sugebėti atitinkamai ir a, e, vykdyti aukštesnius reikalavimus. Toliau kitas pakeitimas dėl ne, nekompetencijos, kuomet ponas Badu Vikstrom siūlo kad jeigu kas gauna keletą prastų vertinimų, jų karjeros galimybės reikėtų apriboti ar gal net sumažinti e, jų kategoriją. Reikia rasti realistišką formuluotę, kad ji būtų taip pat aišku ir teisėtai pagrista. Nematau čia pano maštalkos dėl pensijos amžiaus. Yra labai skirtingų pakeitimų. Ponas maštalka norėtų sumažinti pensijos amžių iki 63 metų. Ponios Vengstrom ir kitų pakeitimai sako, kad žmonės turėtų galėti, turėti galimybę dirbti ilgiau. Aš, aišku, esu linkusi kaip socialdemokratė paremti ponos Maštalkos e, pakeitimą. Na, Mūsų vyriausybės, e, vyriausybė nekartą ragino mažinti pensinį amžių, kad žmonės e, turėtų galimybių kažko užsimti kitų. Tačiau ekonominė reiblė to, to neleidžia daryti ir vyriausybė pozicijos taip pat yra pasikeitusios. Tačiau aš šiaip ar taip pritarčiau ponui Maštalkai, aš esu įsitikinusi, kad komisijos pasiūlymas didinti pensijos amžių iki 65 metų, su galimybė dirbti iki 67 metų yra pagristas ir atspindi valstybių narių situaciją. Be to, yra daug pasiūlymų dėl lankstaus darbo e, laiko. Čia mes bandome parengti kompromisą. Kai kalbama apie lankstų darbo laiką, į lankstų darbo skaičiavimą įtrauktų taip pat ir viršvalandžius. Turbūt ponas Baldasarė supranta, kad mums reikia kompromiso čia. Po to ponios Lichtenberger pakeitimas dėl progresyvinio solidarumo mokesčio. Na, šis posėdis yra viešas. E, tačiau E, na, aš pasakysiu, kad taryba yra gopši valstybės narės, yra dosnios savo šalise, tačiau e, tampa labai e, gopšios, kai kalbam apie Europos Sąjungos tarnybą. Ir prieš pradant darybas negalima nusileisti ne vienu punktu tarybai, nes po to bus tik tai blogiau, nes galbūt, e, nežinau, kaip viskas vyksta taryboje, bet galbūt e, atskiros valstybės narės tengiasi paveikti komisiją. O parlamentas kol kas jokios spaudimo nesusilaukė, bent jau aš tokios spaudimo iš tarybos pusės nesulaukiau. Pone, pone Lichtenberger mano, kaip matau, kad šis klausimas yra svarbus. Tačiau pagrindinė mintis, kad ir kaip man patiktų progresyviniai mokesčiai, yra svarbi. Aš negaliu pritarti dabartiniai formuluotai, tačiau aš siūlyčiau pasidarbuoti ties e, konstatuojamąją dalimi 22, kad ten būtų įtrauktas socialinio teisingumo elementas. E, numatyta, dar naują SC kategoriją, kuri yra žemesnė negu sekretorių kategorija. Ir čia yra daug pakeitimų, įskaitant ir mano pakeitimus. Manau, kad čia taip pat reikia pagalvoti apie struktūrą. Ponas Baltasarė pateikė tam tikrų pasiūlymų ir mes ieškome kompromiso šios SC kategorijos. Kai e, agentų dirbu pagal sutartis, čia taip pat yra daug sutartimų, pakeitimų ir mes ieškome kompromiso. Aš, ponas Baltasarė ir kiti pateikė pasiūlymų, e, teigia, kad e, tokie pareigūnai turėtų galimybę dirbti bent tris metus parlamente jaučiama galimybė, kad jiems būtų leidžiama dirbti ilgiau, jeigu jie rengia projektą, todėl dėl laikotarpio mes ieškome kompromiso ir jie turėtų taip pat galėti dalyvauti vidaus konkursuose. Kai dėl kelionės laiko į savo šalis, čia yra daug prieštaravimų, daug pakeitimų, mums reikia ieškoti kompromiso. Ponas Baltasarė siūlo, kad į kilmės šalį skirta, skirtas e, laikas būtų pridėtas prie atostogų, tai būtų paprastas ir aiškus sprendimas. E, turbūt reikia pagalvoti apie šią idėją, ties ją pasidarbuoti nes kitaip e, tokios, tokių kelionės dienų skaičius bus sumažintas, kaip siūlo e, komisija. Na, dėl kelionės išlaidų taip pat e, ponas Baltasarė ir kiti pateikė pakeitimų. Tai yra virš tam tikros kategorijos kelionės išlaidos nebūtų apmokamos apskritai. Aš pritariu ponios Lichtenberger progresyvesniam požiūriui, kad jeigu pažvelgsime į šeimų socialinę situaciją, ypač jei žmogus turi didelę šeimą ir vienintelis aprūpina tą šeimą ir turi 4, 5, 6 na, priklausomus asmenys, tai tie 3 ar 4 tūkstančiai mok, eurų, kurie sumokami kartą per metus, kad jie galėtų aplankyti savo šalį, yra gana svarbus tai vietoj to, kad juos visiškai panankinti priklausomai nuo kategorijos, aš siūlyčiau žiūrėti progresyviai, taikyti progresyvinį e, metodą. Tai yra, reikia atsižvelgti į šeimos situaciją, kiek dirbančių žmonių šeimoje, kokio dydžio yra šeima. Nes į tai atsižvelgiame labai dažnai kitose sritise. Jeigu šeimoje yra penki ar šeši ar septyni žmonės, tai reikia džiaugtis, jeigu kažkas turi keturis ar penkis vaikus ir nebausti jų už tai. Panas Baltasarį pateikė daug pakeitimų dėl trečiųjų šalių piliečių. Dėl papildomų atostogų dienų. Čia aš pritariu pono Baltasario požiūriui, kad e, čia tokios atostogų dienos būtų ribojamas maksimaliai trijomis dienomis. Taip pat ponas Baltasarė ir kiti pakeitė, patikė pakeitimų dėl atlyginimo apskaičiavimo metodo pakeitimo. Aš apskritai judėjams pritariu dėl laikinų darbuotojų. Čia taip pat yra patiktų pakeitimų. Kol kas aš dar neturiu galtinės pozicijos šiuo klausimu. Toliau dėl e, nedarbingumo atostogų čia pateikta labai sudėtingų pakeitimų. Aš žinau, kad tai domina kai kurios atstovybės ir noriu suprasti, kas čia yra svarbiausia. Man atrodo, kad pakankamai e, tikslinga būtų stengtis, kad e, nedarbingumo atostogomis nebūtų piknaudžiaujama. Tačiau pagal mūsų sistemą, kuomet reikia pateikti gydytojo pažymėjimą, tai yra asmo sergantis keletą dienų turi apsilankyti pas gydytoją ir aš nežinau, ar 97 pakeitimas, kuris skiria susirgymą tarp 7 iki 12 dienų, o tada kažkokio ypatingo pažymėjimo reikėtų nuo 8 dienos, panašiai kaip ir 98 pakeitime. Na, reikia pagalvoti, ar iš tikrųjų tai yra būtina. Toliau dėl agentūrų. Yra kolegų, kurie norėtų, kad agentūros būtų traktuojamos visiškai kitaip ir e, išbraukti 9 mėnesių nuostatą iš įgyvendinimo nuostatų. Tačiau man atrodo, komisijos tekstas iš tikrųjų yra visai neblogas. Aš atsis, stengiausi atsispirti nuo, e, nuo agentūrų lobizmo, nors ir atmai su jomis dirbu. Kaip čia dabar diplomatiškai pasakius. Agentūros daugelio aspektų veikia labai nepriklausomai. Ir taip pat ir finansinė prasme. ir jos nėra pirmasios, kurios e, skūstusi savo padėtimi. Na, o kai dėl gyvendimo nuostatų, jos turėtų e, bent jau laikytis e, parašytų dalykų, bent jau tiek galime iš jų reikalauti. Jos bandė mane priversti kažkaip apgailestauti, jų galėtis, tačiau joms nepavyko to padaryti. Toliau e, tėvystės ir motinystės atostogos. Ir darbo laiko klausimai. Aš galbūt ir šiek tiek suprantu pono Maštalkos e, pasiūlymus, tačiau įtvirtinti 37,5 valandų e, darbo savaitę yra nerealistiška, o 18 mėnesių tėvystės atostogos taip pat. E, kaipgi sumokėsime už tokias atostogas, e, parlamentarai turėtų savo asistentams e, mokėti tuo met. Na, toliau kiti pakeitimai. Nenoriu nuvilti kolegos Maštalkos ir kitų dėl pensijos amžiaus ir panašių nuostatų. Čia ponia Vikstrom pateikė daug nuostatų. Aš nežinau, ar perinamojo laikotarpio taisyklės nėra pakankamos Taigi aš lauksiu jūsų paaiškinimų, ponia Vikstrom. Toliau. Šimtas septynioliktas pakeitimas dėl skalių pareigų grupių, kad nuo AD8 kategorijos asmo turėtų, būti, e, turėtų dirbti vadovaujančias pareigas. Nu, pereiti nuo AD5 kategorijos iki AD8 neužtrunka daug laiko ir aš nežinau, koks būtų pranašumas, e, kurį teiktų šis pakeitimas, kuo jis yra, kodėl jis yra reikalingas. Dėl AST kategorijos pateikta daug pona Bodu, Bonu Buso ir kitų pakeitimų. Čia ponas Baltasarė taip pat yra pateikęs e, pakeitimų dėl šios naujos struktūros e, siūloma įvesti vyresniųjų asistentų ir e, šiaip asistentų kategorijos kai kurios valstybės neturi pakankamai pareigūnų tam tikrose kategorijose, tačiau aš nemanau, kad tai yra tinkamas būdas spręsti šią problemą. Tačiau aš mielai sieksiu kompromiso. Čia e, būtų 119 pakeitimas, 163 ir kiti. Dėl metinių ar ypatingųjų atostogų. Nemanau, kad reikia daryti kokius nors pakeitimus. Ponas Buzo ir ponas Bodu patikė pakeitimų dėl priemųjų laikotarpio asistentams. E, čia labai detalūs yra pakeitimai ir aš nelabai matau, kuo jie čia ką nors pagerina. Ką žinai, reikia daryti pakeitimus prieduose. Na, dėl akredituotojų asistentų. Ir čia jau baigsiu. Yra pakeitimų dėl akredituotojų asistentų. Ką čia galima pasakyti? Tikriausiai visi pamenate, kad asistentų darbo įstatai nebuvo visų labai sveikinti, kai jie įsigaliojo, nes taryboje buvo manoma, kad e, asistentams pensijų taisyklės buvo labai patrauklios. Tačiau jeigu pažvelgsime į asistentų darbo reglamentą, jeigu jį pradėsime persvarstinėti, tai tiesiog atversime Pandoros skrynę. Paskaičiusi visus pakeitimus dėl agrituotojus asistentų, suprantu, suprantu, darbuotojų komiteto reiškiamus norus. Tiesą sakant, aš vadovau darbo grupiai, kuri aiškinosi asistentų darbo taisyklės ir kuriems pakeitimams tikrai nepritariu. kartais iš tikrųjų sunku suprasti, kaip keisti asistentų klasifikaciją. Iki šiol principas buvo toks. Parlamentarai pasirenka patys, ką įdarbina asistentais ir jie patys įvertina jų profesinę patirtį ir kvalifikaciją. galbūt e, jie vertina patirtį daugiau negu universitetinę kvalifikaciją. Kai kurie parlamento nariai įdarbina asistentus e, beveik be profesinės e, patirties, be universitetinės kvalifikacijos, bet jiems mokamas atlyginimas, kuris yra beveik tokia pat dydžio kaip ir parlamento nario. Aš aišku, čia nieko nekritikuoju. Aš e, dėkoju poniai Fischer ir kitiems, kurie apie tai, apie tai kalba. Na, aišku, kad mes parlamentarai tiesiog e, garsiai kalbame, o visą darbą dažniausiai nuveikia mūsų asistentai. Ir e, tam, kad sąžiningai e, renktume taisyklės asistentams, tai e, reikia būti sąžiningiems ir nenuskriausti ir jų. Yra taip pat pateikta pakeitimų dėl darbo laiko ir čia aš darau prielaidą, kad asistentus reikia traktuoti taip pat kaip ir e, pareigūnus. Na, tačiau nesutinku E, su visais pasiūlytais pakeitimais. Kai kuriais atvejais jie yra teisūs. Dažnai nenumatytas bandomasis laikotarpis asistentams. Tačiau e, yra labai paprasta, paprasta procedūra, e, juos atleisti tiesiog parlamento narys nusprendžia. Taip galima tikėtis, kad daugiamimo parlamentarų sąžininkai elgesi su savo asistentais. Aš pati per 20 metų neišvariau ne vieno asistento, tačiau yra parlamentarų, kurie netaip atsakingai žiūri į tai. Ir aš suprantu, kodėl asistentai norėtų tam tikros apeliacinės procedūros. Gal, galbūt galima panaudoti vidaus taisyklės šiam klausimui reguliuoti, nes ši situacija yra unikali ji neegzistuoja jokioje kitoje institucijoje. Iki šiol mums nepavyko to pasiekti, aš nežinau kodėl. Tačiau apie tai dar aš aiškinsiuos kitą savaitę. Galbūt galima būtų numatyti vidaus taisyklę parlamente, e, sakančią, kad jeigu asistentas yra atleidžiamas, kad e, ombudsmenas pasiaiškintų, kaip ten yra. Galų gale parlamento narys visgi turėtų uh, turėti galimybę nuspręsti. Jeigu jis sako, kad aš noriu nutraukti tavo darbų sutartį, tai, tai ir viskas. Kitas e, dalykas, kurį norėjau pasakyti, yra tai, kad jeigu Europos parlamento narys e, pageidauja po tam tikro laikotarpio, jeigu jie nutraukia savo asistento darbo laiką, jie turėtų sumokėti už asistento perkelimo išlaidas. Antonijo Masė Fidalgo pateikė pakeitimą, kuris e, čia siūlo labai griežtas priemonės. Na, manau, kad idėja yra gana teisinga, mes turime turėti tam tikrą teisinį pagrindą, uh, tam, kad e, Europos parlamento nariai galėtų finansuoti asistentų perkelimo išlaidas, tačiau anksčiau nebuvo tokio teisinio pagrindo. Ir tai kėlė gana daug rūpeščių. Dabar žiūriu į kolegas iš komisijos. Man reikės jūsų pagalbos šioje srityje, taip pat ir Leticijos, Roberto ir Evos pagalbos, tam, kad galėtume kažkur numatyti nedidelę nuorodą, pagal kurią būtų leidžiama Europos parlamento nariams uh, finansuoti perkelimo išlaidas. Mes žinome, kad pareigūnai gauna iki dviejų mėnesių atlyginimo e, sumą e, skirtą tam. Taigi reikėtų e, numatyti kažką panašaus ir asistentams. Pavyzdžiui, Europos parlamento nariams yra numatyta 8, 9 arba 10 tūkstančių. Manau, jog reikėtų taip pat sudaryti galimybę ir sumokėti tam tikras perkelimo išlaidas. Na, o dabar perinant prie kito klausimo. Čia mes e, vis dar dirbame ir dirbdami mokomės, nustatome įvairiausias finansinės priemonės, tikiu, jog mums pavyks pasiekti kompromisu ir kad galėsime galiausiai sutarti, kad pasieksime kaip galima platesnį konsensusą šiame komitete ir kad kaip galima daugiau žmonių pamatys, jog jų nuomonė yra atspindėta šiame pranešime. Dėkoju, pirmininkas. Labai ačiū už labai išsamų pristatymą. Pone Vikstrom ir pone Cvefka. Ačiū, pone pirmininkė. Dėkoju, pone Rot Berend, už jūsų pastabas Ir ypač šiltai norėčiau Jums padėkoti už Jūsų tikrai įtraukųjį darbo metodą, įtraukiant nuo pat pradžių ir šešėlinius pranešėjus, aš tikrai tai labai vertinu. Kaip jau minėjau praėjusią kartą, kuomet mes aptarinėjome pareigūnų tarnybos nuostatus, tikrai pritariu ponios Roth Berent idėjoms. Ji tikrai pasidalino savo mintimis jau pradinėme etape, dėl to mums nereikėjo teikti labai daug pakeitimų. Norėčiau trumpai apibūdinti keletą iš pasiūlymų, kuriuos aš pateikiau, kadangi mūsų bendras tikslas yra turėti šių laikinius pareigūnų tarnybos nuostatus, kurie galėtų veikti ES 21 amžiuje. Ir tikrai mes neturime praleisti šios progos tam, kad sukurtume kažką naujo ir kad reformuotume tai, kas yra būtina institucijose, kalbant apie jų pareigūnus. Manau, jog būtų tikrai tikslinga pamėginti patobulinti institucijų veiklą tam, kad turėtume gerą jų valdyseną. Norėčiau, kad būtų apsaugomi ir vadamieji e, skundikai ir kad e, būtų išvengta vadinamojo besisukančių durų efekto. Tai neturėtų reikšti, kad bus uždaromos visos durys kompetentingiams pareigūnams, bet būtų užtikrinama, kad Europos pareigūnų lojalumas piliečiams niekada nebus kvestionuojamas. Europoje gyvename ilgiau ir sveikiau, kai kurie iš mūsų pasiekėme netgi šimtą metų Nežinau, ar tai bus idealu, tačiau faktas yra tai, kad visi gyvename ilgiau ir galėtume taip pat ir dirbti ilgiau. Ir tikiu, kad galime būti labai lankstus, leidži, leisdami žmonėms dirbti iki 67. Taigi pateikiau pakeitimus tam, kad leistume dirbti bent jau iki 70, galbūt ir išskirtinėmis aplinkybėmis, tačiau yra tokių žmonių, kurie yra pasirengę dirbti, būdami tokio amžiaus. Turime suprasti, kad Europa patiria krizę ir norime išlaikyti kuo daugiau žmonių darbo vietose. Neturėtume e, užkirsti galimybės tokiems žmonėms prisidėti, jeigu jie to pagydauja. Toliau ponas Baldazarė kalbėjo apie automatinį dviejų metų slengsti. Uh, Aš sutinku, kad būtų protinga susijęti tokius e, žingsnius e, su pažangos ataskaita ir automatiškai teikti paaukštinimus. Aš manau, jog mes taip pat turėtume atidžiai panalizuoti e, moterų komiteto patiktą nuomonę, kalbant apie tėvų atostogas vaikų priežiūrai. Manau, jog mes turėtume pasinaudoti šią galimybę reformuoti šiai sričiai ir sukurti šio laikišką darbo vietą šio laikiškiams jauniems žmonėms. Neturėtume visuomet kaltinti valstybių narių, kad jos nedaro to ar kito. Turėtume įtraukti taip pat ir pačius tėvus į šį procesą. Mes turime užimti vadovaujantį vaidmenį šiame procese ir užtikrinti, kad mūsų darbo vietos e, bus šiuolaikiškos, apimančios tiek moteris, tiek ir vyrus. Taip pat norėčiau aptarti kolegų patiktus e, pakeitimus, bet esu tikra, kad per ateinančias dienas mes dar turėsime labai daug įdomių temų, kurias aptarinėsime ir aš tikrai esu pasirengusi toliau dirbti su pranešėja ir šešėliniais pranešėjais, siekiant sukurti šio laikiškus pareigūnų tarnybos nuostatus vyrams ir moteriams, orientuotiems į Europą, tam, kad mūsų institucijos žengtų į 21 amžių, būdami tiesiog pavyzdžių visiems kitiems, kuriuo jie galėtų sekti. Dėkoju, ponė Cvėvka. Ponas Cvėvka. Labai ačiū, pirmininkė. Ponas Baldazaras, šešėlinis pranešėjas, dėje serga ir jis paprašė manęs pateikti kai kurias iš jo pastabų jums. Taigi EPP didžia dalimi remia reformos tikslus, visų pirma susijusius su administracinėmis išlaidomis. Tačiau norėčiau pabrėžti dar kartą, kad visi pasikeitimai, visos priemonės turėtų būti nukreiptos tam, kad užtikrintume, jog ateityje turėsime uh, labai kvalifikuotus ir lojalus darbuotojus, kurie būtų Europos e, šiuolaikiškos administracijos pavyzdys. Taigi tikrai esame pasirengę siekti tokios reformos. Norėčiau Jums priminti, kad mūsų administracinės išlaidos sudaro 6 procentus visų išlaidų. Ir 2004 metais pradėtos reformos dėka mes jau sutaupėme apie 3 milijardus. Ir iki 2020 metų sutaupysime dar 5 milijardus ir tai sudarys iš viso 8 milijardus eurų sutaupytų lėšų. Turint tai omenyje, ponas Baldazarė pakeitė tam tikrus pakeitimus, kurių tikslas yra geriau įvertinti ES administracinių pareigūnų darbą ir nustatyti ryšį tarp jų atliekamų funkcijų ir atsakomybės sutiktos pareigūnams. Jis yra įsitikinęs, kad darbo vertinimas turėtų būti vykdomas bent jau kartą per metus, tam, kad būtų leidžiama, tam, kad būtų galima įvertinti, ar pareigūno uh, atsakomybės sritys e, yra tinkamai įgyventinamos. Taip pat e, kas dviejus metus turėtų vykti automatinis paaukštinimas, tačiau tik tuo met, jeigu pareigūno e, nuostatų ataskaitoje yra gaunamas teigiamas įvertinimas, tai neturėtų vykti automatiškai visais atvejais. Ir tokia ataskaita turėtų būti palyginama atsižvelgiant į atitinkamo pareigūno kvalifikaciją. Jeigu jis per pastarosius dviejus, trejus metus yra gavęs tinkamą įvertinimą, turėtų būti paaukštinamas vieną kategoriją. Ir jeigu per dviejus metus nėra pastebima tolesnė pažanga, reikėtų atleisti tokį pareigūną. Tai yra gana griežtas siūlymas, aš jį galbūt netgi dar labiau sugriežtinčiau, tačiau galbūt dabar nėra pastinkamas metas žengti dar toliau. Ponas Baltazarė taip pat siūlo E, suskirstyti e, tris grupės - jaunesnysis asistentas, asistentas ir vyresnysis asistentas. Būtent tokios asistentų grupės. Ir būtų e, tokios kategorijos nuo penktos iki aštuntos. Vienas, du, trys kategorijos ir nuo 9 iki 12. Kalbant apie geografinį balansą, siūlomas penkerių metų įvertinimo laikotarpis prieš pateikiant bet kokias korekcinės priemonės. Šiame pakeitime taip pat e, ponas Baltazarė atsižvelgia tiek į esamas, esamus, tiek ir į būsimus pasikeitimus, kuomet mūsų pareigūnai išeis į pensiją. Taip pat yra suteikiama galimybė analizuoti ir korekcinių priemonių struktūrą tų, kurios turėtų būti taikomos. Panas Batasarė taip pat siūlo nustatyti atitinkamus e, laiko ribojimus, E, vadinamajam atlyginimų koregavimo metodui. Kaip žinote, e, pagal tarybos sprendimą komisija kreipėsi į teismą ir, žinoma, dar yra laukiamas sprendimas. Taip pat, žvelgiant į kitus pakeitimus, kuriuos pakeitė, pateikė kitos e, grupės, kitos frakcijos, mūsų grupė yra įstikinusi, kad Labai svarbus yra interesų konfliktų sprendimo klausimas. Cecilija jau minėjo skundikų klausimą ir taip pat vadinamą įbesisukančių durų efektą. Mes taip pat norėtume pasakyti, jog neturėtume mėginti kopijuoti esamų reglamentų arba dar labiau išpūsti administracinių kaštų, kadangi tai būtų nepateisinama. Uh, Kalbant apie vadinamąjį progresyvinį solidarumo mokestį, kurį minėjo ponia Lichtenbergė, pranešėjas siūlo, kad reikėtų dar toliau išanalizuoti šį pasiūlymą, kalbant tiek apie politinės, tiek ir strateginės jo pasiekmes. Taigi, apibendrinant, EPP pranešėjas yra pasirengęs e, dirbti, siekdamas kompromisinių pakeitimų, kuriuos pateiks pranešėjas. Ir norėčiau, pasinaudodamas šią progą, padėkoti Jums pranešėją už bendradarbiavimą ir atvirumą mūsų dėrybose. Ponas Baltazarė taip pat mano, kad atsižvelgiant į būsimas dėrybas su taryba, visų politinių frakcijų e, pasišventimas dirbti tikrai turėtų būti vertinamas ir jo turėtų būti tikimas. Mes neturėtume švaistyti laiko e, bereikalingiems ginčiams e, netgi ir viešosiuose informacijos priemonėse. Dėkoju. Ačiū, kolegė Lichtenberger, prašom. Dėkoju. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai, atlikusiai didžiulį darbą labai jautrių klausimų. Tikrai nuoširdžiai žaviuosi tuo, kas nuveikta. Jūs pateikite visą, jūs pakomentavote ir visą eilę pateiktų pakeitimų. Na, kai kuris atvejais dar reikės diskutuoti dėl kompromisų, tai yra akivaizdu. Žinau, tarybos metodus. Keletą metų dėrybos taryboje nėra orientuotos, leisiu savo tai pasakyti, bendro intereso kryptimi. Vyko keletas trilogo sustikimų ir galime sakyti, kad situacija pablogėjo. Aš esu atvira kompromisams, tai yra akivaizdu nes kuo plačiau sutarsime, tuo visiems bus geriau. Tikiuosi, kad bus viešos diskusijos dėl įvairių atvejų, tačiau nesitikiu, kad viskas įvyks labai lengvai. Manau, kad kai kurios žiniasklaidos priemonės Europoje kelia savo tikslą tiesiog bakstelt pirštų į Europos Sąjungą paminėdamos kažkokius bendrus dalykus, kurių net ne visi yra tokie, kaip jie mano esant. Manau, kad toje polemikoje dalyvauti neturėtume. Be to, reikėtų, kad valstybės narės teisės aktus priimtų ir taikytų vienodai. Deputatai dirbantis Innsbruke, gyvenantis Niemingė ir keliaujantis 20 km į darbą kasdien, gyvena tokiomis pačiomis sąlygomis kaip Europos parlamentas, kai kas taip sako, bet tas, jeigu atsižvelgtume į geografinę pusiausvyrą, tai juk viskas yra ne taip. Visi kalba, kad geografinės pusiausvyros principas yra svarbus, bet kai reikia gyveninti praktikoje šį principą, entuzijazmas dažnai priblėsta. E, karuselės principas, besisukančių durų principas. Aš manau, kad tai yra neblogas dalykas, tiesiog svarbu užtikrinti, kad parlamentarų padėjėjai ir, ir pareigūnai būtų lojalų savo institucijai. Nereikėtų, kad žmonės būtų priklausomi nuo kokių įmonių ar organizacijų, kurios turi savo interesų parlamente. Buvo išsakyta nemažai kritikos visoms ES institucijoms. Ta kritika išsako valstybės narės. Sakoma, kad ES e, sparčiai veikia lobistai, kad didžiosios įmonės tiesiog medžioja parlamente. Galima pamanyti, kad nacionaliniuose parlamentuose viskas vyksta kitaip, tiesiog remiamasi dviejopai standartais. Pavyzdžiui, jeigu deputatas vyksta atostogauti kur nors ir jeigu pažymonė apmoka tas atostogas, tai tuomet kyla įvairiausių insinuacijų bet tuo kaltinama tik Europos Sąjunga. Aš manau, kad daugelį dalykų turime vertinti pozityviai, jau kad mūsų taisyklės yra pozityvios. Žmonėms reikėtų pasakyti, kad priimkite tokias taisyklės, kokių mes laikomės ir viskas bus gerai. Reikėtų labai aiškiai visiems pasakyti, kad valstybės narės neturi tokių pat standartų, kokios galioja čia o reikėtų, kad turėtų. Man svarbu yra štai kas, kad būtų ginamas bendrasis interesas, kad tai būtų prioritetas ir kad nebūtų ginami vien tik individualūs interesai, kai dėl e, pensinio amžiaus asistentų. Dažnai padėjėjų pareigose, asistentų pareigose dirba labai jauni žmonės, tad e, kalbėti apie jų pensiją regis gali pasirodyti ne visai tinkama. Na, nenorėčiau pasirodyti nemandagi, tačiau vis tik savo pastabą pasakysiu. Esu tos nuomonės, kad bus sunku atverti padėjėjų Pandoros skrynę šioje srityje tarybai ir, ir kitoms institucijoms tai gali pasirodyti pernelyg delikatus klausimas. Ten darbo santykiai kitokie. Yra tokių deputatų, kurie turi padėjėjų, kurie labiau atlieka sekretoriato pareigas, kitigi turi padėjėjų, kurie yra tam tikros ryties ekspertai. Spektras yra labai platus ir palyginti viso to yra tarpusavyje neįmanoma. Man tai yra tikrai labai svarbus dalykas kai dėl tėvystės motinystės atostogų. Grįžčiau prie kolegės Vikstrom siūlymo. Pirmiausia, reikia įsitikinti, kad tėvai, ne tik mamos, bet ir tėčiai, bus įtraukti į šią sistemą. svarbu, kad būtų pagerinta padėtis susijusi su vaiko priežiūra, kad būtų daugiau darželių ir daugiau pačių įvairiausių formų vaikų priežiūrai. Turime tinkamai leisti žmonėms susitvarkyti darbo laiką, svarbu, kad būtų tinkamas e, skaičius iki mokyklinės priežiūros įstaigų ir panašiai. Nes turime ne tik tai tėvystės atostogomis remtis. Austrijoje, pavyzdžiui, ne tik teigiamos patirties buvo, tik e, ilginant motinystės ar tėvystės atostogas, nes dažniausiai tuo atostogo eidavo moteris, kai jos tris metus išbūdavo namie, joms būdavo labai sunku grįžti į darbą arba iš vis neįmanoma tai padaryti. Dabar kai dėl agentūrų. Skirtumai didžiuliai atsižvelgiant į sritis. Jeigu, pavyzdžiui, jūrų apsaugos ar kitą agentūrą paminėčiau, tai galėtume pasakyti, kad ten dirba tikri ekspertai, labai kvalifikuoti žmonės, užsimantis labai siauras specializacijos rytimi. Tad darbo užmokestis irgi yra nevienodas, tai yra normalu. Jeigu kreipiuosi į ekspertą, pavyzdžiui, dėl kosmoso erdvės, kokiu nors klausimu, tad iš tikrųjų bus sunku tokį ekspertą įtraukti į prastinę schemą, nes tai nėra šiaip įprastinis žmogus Ir tai neturi mūsų privesti prie visiškos priklausomybės nuo sistemos. Reikia rasti čia teisingą pusiausvyrą. Kai dėl progresinio mokesčio. Kokią čia sistemą galėtume sumanyti? Dažnai esame kaltinami kad mes neva ES pareigūnai esame privilegijuoti, labai dažnai nacionalinės žiniasklaidos priemonės teigia tokius e, argumentus, o mums reikėtų rasti argumentų tokiems e, teiginiams paneigti. Aš manau, tai yra labai svarbi tema ir turime kažką daryti šią kryptim. Džiaugiuosi dėrybomis dėl kompromisu, manau, kad pasieksime puikių rezultatų. Dėkoju. Ačiū. Ja. Ähm, ich möchte noch mal Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu priminti štai ką. Čia mes kalbame apie būtinybę sutaupyti. Suprantu, kad rinkėjų atžvilgių turiu tam tikrą atsakomybę, nes turėtų tokius taupimo poreikius suprasti ne tik tarybos atstovai, bet tik mes. Kai kalbama apie paaukštinimą automatinį kas dviejį metai, tai yra anachronizmas, kuris jokioje valstybės tarnyboje jau nebeegzistuoja. Tai aišku gali sukelti tam tikrą murmėjimą atskirose šalyse ir čia pirmiausia turiu mintyje savoje, kad dėl ponios pranešėjo siūlymų džiaugiuosi tuo, kad uh, Dėl agentūrų nedaug kas buvo pasakyta, komentuojant pateiktus pakeitimus, nes akivaizdu, kad agentūros sulaukia pernelyg mažai dėmesio, jos tampa valstybėmis valstybėje. Kuo nuo centro labiau nutolusi agentūra, tai būdavo sakoma, tuo, kuo toliau nei nuo Strasbūro ar Briuselio, tuo mažiau agentūra laikosi įsipareigojimų ir teisių kurios galioja Europos Sąjungoje. Kitaip tariant, agentūros nelabai laikosi finansinio reglamento ir šiuo požiūriu aš nepasikitiu agentūromis. Ne visada jos elgesi atsakingai. Kai dėl e, lygos atostogų, dėl nedarbingumo e, atostogų. Visi žino, kad piknaudžiavimo egzistuoja, kad e, dėl lygos darbe nebūnama kartais medicininė pažyma, dėl to pateikiama kartais ne. Manau, kad čia reikėtų numatyti griežtesnės taisyklės, tam galėčiau tik pritarti. Prisimenu, kad e, padėjėjas, kuris e, sakėsi sergas, buvo išvykęs atostogauti, toks atvejis pasitvirtino. Turi būti galimybė atleisti to darbuotojo tokiu atveju, kai dėl dienų skaičiaus sus, dienų skiriamų kelioniai skaičiaus tiksliau. Manau, kad reikėtų dosniau šiek tiek apmokėti kelionę. Jeigu nuo 6 iki 3 dienų sutrumpinamas laikas skirtas kelioniai ir kelionė nebeapmokama, ar jau galima bus teikti, kad pasiekėme taupimo tikslų? Aš tiesiog pranešėjai norėčiau užduoti, ar jinai taip, norėčiau užduoti klausimą, ar jinai taip mano. Pone Rodbeirant, dar vienas klausimas. Jūs sakote, kad taryba mums tikrai nedarys net maželiausios nuolaidos. O iš tarybosgi girdėjau, kad e, jiems labiau tiktų, kad visas projektas žlugtų, kad tik būtų galima užtikrinti, kad kitą met ne, nereiks mokėti to solidarumo mokesčio. Negi iš tikrųjų egzistuoja toks požiūris, kad e, geriau sužlugdyti projektą, kad tik nereiktų pradėti taupyti. Jeigu komisijos siūlymas neturės taupimo efekto, tai tuomet komisijos tarybos siūlymas gali būti tikrai labai radikulos. Norėčiau čia sužinoti pranešėjos nuomonę. Ačiū, žodis kolegai Rapkai. Anschließen, aber in einem anderen Sinne anschließen. Zunächst mal. Galiu pritarti tam, kas buvo pasakyta, šiek tiek, tačiau šiek tiek kitokiu aspektu. Dėl to, ką pasakė pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai. Tai manau, kad čia kalbame apie kompromisinius pakeitimus. Pakeitimų yra tiek daug, kad, kad mes nesugebėjome kol kas visų peržiūrėti. Čia ne tiek kalbame apie kompromisus tarpusavėje Tačiau apie kompromisus su taryba. Aš šiek tiek nepasitikiu tarybą. Ne tik bendrai, bet turiu konkrečių aspektų, kuriais jais nepasitikiu. Pabandžiau perskaityti tą didžiulį skaičių pakeitimų, kurie kartais yra labai detalūs. Ir sunku visus e, išanalizuoti. Tačiau aš noriu parekomenduoti nesigilinti tuos visus detalius pasiūlymus, nes atversime Pandoros skrynę. Nežinau, ką pasakys taryba. Noriu pasakyti, pavyzdžiui, pan Baldasari, kokios tuos darybos yra. Pavyzdžiui, e, prisiminkime darybas dėl patentų. Taryba sakys, negausite to, negausite ano. Nu, mes čia dirbsime daug, o paskui nieko nepasieksime. Jie sakys, kad pareigūnai neturi supratimo apie realų pasaulį ir tas privilegijas visas reikia panaikinti. Tačiau iš tiesų juk žmonės čia dirbantis žino, kas vyksta pasaulyje. Žinau, kas vyksta atitinkaose mano šalies ministerijose. Jie patys nori apsaugoti savo priligėjos o taupimo naštą perkelti kitiems. Jie tik nori panakinti pranašumus kitiems, o ne savo. Man atrodo, tie populistiniai argumentai yra nepriimtini šioje srityje ir apskritai aš rekomenduoju laikytis būtent tokios strategijos. Kadangi aš nesu pranešėjos komandoje, jeigu aš nesutinku su tam tikrų pakeitimu, aš noriu pasakyti, kad su taryba reikia laikytis tokios strategijos. Dar keletas dalykų. Pirmiausia, informatorių klausimas. Čia aš galiu pasakyti gerai, jeigu surandami kažkokie tai incidentai, pažeidimai, tai žmonės pranešę apie tai turi būti saugomi. Tačiau taip pat aiškiai reikia pasakyti, kad ta riba, ta informatoriaus ir skundiko yra labai neaiškin. Ir e, teisėtai tai labai sunku apibriežti, todėl turime būti labai atsargus ir negalime sakyti, kad viską galima patalpinti į e, informatoriaus kategoriją. Reikia turėti tam tikrus pateisinimus, nes kitaip bet koks skundimas bus laikomas informavimo apie pažeidimus interesų konfliktai. Na gerai, man atrodo, kad čia irgi yra labai daug lobistų spaudimo. Tačiau man atrodo, kad institucija turi turėti ne tik e, geros kvalifikacijos absolventus tiesiai iš universiteto. Patys komisijos dokumentai rodo, kad yra daug kvalifikuotų absolventų, kurie iš tikrųjų nesupranta, kas vyksta pasaulyje. Mums reikia žmonių turinčių profesinės patirties, iš kur mes jų gausime, pavyzdžiui, energetikos rytyje. Pabandyk rasti, ką nors dirbusi elektrinėje, iš kur komisija na, pritrauksi tokį darbą, tokį žmogų. E, žmonės turintis profesinę patirtį turi sugebėti e, gauti darbą profesionalios srityje. Dažnai kalbame apie asistentus, apie padėjėjus. Reikės žvelgti, kad asistento darbas nėra viso gyvenimo svajonė. Todėl turime būti atsargus, kad nesugadintume viskas tomis reformomis. Turiu dar keletą pastabų, tačiau detaliai apie tai nekalbėsiu. Dėl asistentų įstatų Nemanau, kad reikia vėl Pandoros skrynę čia atverti. Reikia tam tikros apsaugos, tai yra pasiekta būtina socialinė apsauga ir jiems. Ypač, kai kalbama apie jų atleidimo procedūrą. E, jie turi būti griežtesnė. Kai kuriais atvejais bandoma nueiti per toli, reikia tam tikro konsensuso. Nes e, nemanau, kad e, parlamento nariai neturėtų galėti priiminėti sprendimo atleisti, ką nors ar neatleisti. Ačiū. Dabar suteikiu žodį vėl pranešėjai, tačiau paminėsiu vieną dalyką dėl taupimo, kas yra dažnai čia minima. Institucijų išlaidos sudaro maždaug 5 procentus viso biudžeto, įskaitant santaupas, e, vis tiek bus 5 procentai. Biudžetas yra apie 100 milijardų. Ir santaupos sudaro tik tai apie 2,5 procento. Taigi, e, vien tik tai mažinami darbuotojų išlaidas, nesumažinsime visų deficitų, todėl reikia finansinę prasme suprasti, apie ką kalbame. Visiškai aišku, kad esamos nuostatos jomis siekiama buvo sukurti geresnį balansą, tačiau didžiulio įtako finansiniam reglamentui tai neturi. Ir tai jau nekarta galbūt minima ne viešai, tačiau viešai nepakankamai pasakoma. Ačiū pirmininkė. Nežinau, ar komisija norėtų ką nors pasakyti šiuo klausimu, tačiau pakomentuosiu šiek tiek kolegų pasisakymus. Dėkuoju už paramą ir jų indėlį apskritai. Atskirais klausimais, tai kai dėl moterų komiteto keltų klausimų, aš kalbėjausi su jų pranešėja ir išklausiau jų idėjų ir atsižvelgiau kai kurios dalykus dėl tėvystės atostogų. Asmeniškai aš manau, kad turint galvoje dabartinį kontekstą, kuomet per teisės aktuose man, bandome nustatyti gyvendinimo nuostatas, nepaisant to, kas e, nuspręsta dešimtaisiais metais dėl tėvystės atostogų ir valstybės narėse po to e, matome, kad yra keturių mėnesių tėvystės atostogos, o institucijos yra šeši, tai manau, kad tai yra per toli. Pone Vikstram kalbėjo apie darbo laiką ir pensijas. Daugelis, daug kas nori dirbti ilgiau negu yra matytas pensijos amžius. Aš nemanau, kad mes padarome tai neįmanomu. Tačiau jeigu žmonės nori veikti kažką kitą, baigia karjerą, jie turi turėti galimybę tai daryti. Aišku, jeigu žmonės yra atsidavę ir nori tęsti darbą, tai jie turi turėti galimybę tai daryti. Pana Vikstrom ir pana Svevka ir pana Tain minėjo. karjeros klausimus. Manau, kad yra tam tikrų nesusipratimų čia. Galbūt trumpiau dirbę turėtų turėti mažesnės paaukštinimo galimybės. Tas pats yra valstybės narėse, yra paaukštinimo koncepcija iš vienos kategorijos į kitą. Pavyzdžiui, iš vienos vienos kategorijos į kitą. Čia taip pat iš AD5 kategorijos žmonės perina į AD6, ir, bet tačiau tai nevyksta automatiškai. Tačiau yra kategorijos, kurios yra aukštesnio lygio. Ir jeigu nevyksta nieko, automatiškai perini prie, į tą aukštesnę vadovo kategoriją. Ir tai vyksta ir kitose šalise, tiek Vokietijoje, kitur. Manau, kad e, teisinga būtų pasakyti, kad jeigu kažkas e, dirba prastai, nėra teigiamai vertinami, tuomet jie negali būti paaukštinti iš vienos kategorijos į kitą. Tačiau tai vyksta kartais automatiškai. Dešimtims tūkstančių darbuotojų būtų sunkiai priimtina, priimtina jeigu automatinį paaukštinimą panaikintume. Tačiau jeigu žmonės, jeigu, jeigu žmonės dirba labai prastai, jeigu nedirba tinkamai, aišku, kad jie neturi gauti paaukštinimo. Įvairiose institucijose dirba įdarbinami šimtai žmonių kasmet ir jos reikia periodiškai vertinti ir priklausomai nuo jų vertinimo turėtų jie būti paaukštami arba ne. Dėl tų besiskančių durų klausimo ir interesų konflikto. Pone Lichtenbergė ir kiti apie tai kalbėjo. man atrodo, kad mes visiškai teisingai norime pro, propaguoti ir skatinti lojalumą institucijose. Aš pat norėčiau pakritikuoti EPSO tarnybą, nes jie iš tikrųjų netestuoja žmonių atsidavimo, jie nebando mat, išmatuoti atsidavimo ES projektui. Ir čia yra vienas iš dalykų, dėl kurių būtų galima a, kritikuoti EPSO. Gal aš visų pirma, tai asmeniškai norėčiau panaikinti EPSO tarnybą, bet iš tikrųjų lojalumo mums reikia. Tačiau jeigu sakome, kad žmonės tiesiai iš pramonės srities ateina į institucijas, nebūtinai jie e, turi tą lojalumą. Ta patį galima pasakyti apie nacionalinius ekspertus, kurie ateina dirbti iš e, nacionalinės administracijos, jaučiasi kaip šnipai nacionalinės administracijos. Aišku, kad mes turime vengti interesų konfliktų su pramonės sektoriumi, tai yra tas pats, kas ir besisukančių durų klausimas. Iš kur žmonės atvyktų, ar iš nasalės administracijos, ar tarptautinių ekspertų organizacijų. Yra tas pats. Aš puikiai pritariu, kad reikia propaguoti lojalumą institucijoms vienas įdomus atvejis. Chemijos ekspertas, kuris buvo komandiruotas į tre komitetą ir turėjo prisidėti prie REACH direktyvos rengimo, iš tiesų buvo žmogus, kuris iš tiesų visiškai nepritarė e, pačiam teisės aktui. Keista, jeigu tu imiesi e, darbo, rengiant teisės aktą, tačiau visiškai nesi suinteresuotas sąjungos interesu. Kaip panas Rafkai sakė, būna žmonių, tarkime, iš uh, visai kitos srities, kurie iš tikrųjų jaučia aistrą darbo institucijose, jiems galbūt tokio perinamą laikotarpį nereikia. Na, o kai kalbame apie pareigūnų šeimą iš darbo, tai ar reikia stabdyti, neleisti kažkam e, eiti dirbti į įmonę telefoniką, nes dėl to, kad jie turi e, žinių iš telekomunikacijų srities. Negalime jų stabdyti. Vieni žmonės yra labiau ambicingi, kiti ne norite visą tai išspręsti galbūt kažkokiu pereinamą laikotarpiu, tačiau reikia žmonėms leisti daryti tai, ką jie nori daryti. Na, dėl pakeitimų, kurių dar galbūt nespėjau detaliai peržiūrėti, keletas dalykų dėl kelionės laiko ir kelionės išlaidų. Kai kurių šių dalykų nesugebėjau įtraukti į savo pasiūlymus. Pone Tain sako, kad per darybas komisija ir taryba e, sieks tiesiog, kad tos darybos žlugtų. Ir tuomet tikrai nieko nebūtų staupyta. Esu įstikinusi, kad taryba e, iš tikrųjų nelabai jiems patinka komisijos pasiūlymai ir jeigu darybos žlugtų, žinoma, kokios būtų pasakmės jeigu taryba nesieks kompromisu, tai kitais metais nebus metodo. Darbuotojai, darbuotojų išlaidos ir didės ir toliau. Na, tai kokia čia problema, jeigu nesusitarsime. Tikiuosi, kad kolektyvinis protas nugalės. Ponas Rapkai kalbėjo apie tą E, subtilų skirtumą tarp e, informavimo ir skundimo. Aišku, nenorime žmonėms gadinti karjerų, tačiau komisijos ir kitų institucijų patirtis rodo, kad žmonės, kurie buvo laikomi informatoriais, susidūrė su asmeninėmis problemomis. Aš to negaliu įvertinti, nesu e, ekspertė šioje srityje. Man atrodo, kad vidaus taisyklės su tarpininkais būtų geriausias būdas. Na ir pirmininkas sakė, kad čia mes kalbame labai mažą biudžeto dalį. Apie 5 procentus, aišku, pinigai yra pinigai, tačiau aš tikiuosi, kad mes labai atidžiai turėtume žiūrėti ir kitas biudžeto sritis, ne tik į šitą. nes ES dažnai daug pinigų išleidžia dalykams, kurių galbūt iš vis nereikėjo daryti. Na, o pana Tain kalbėjo apie agentūras. E, agentūroms taip pat turi būti taikomos, taikomi teisės aktai ir agentūros turi turėti informatorius, kad komisija galėtų nustatyti, jog jos laikosi teisės akto. Ačiū, pana Rodberend. Jis sakė, galbūt komisija norėtų pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komitetui ir ypač pranešėjui ir šešėlėms pranešėjams už puikiai nuveiktą darbą ties šiuo pasiūlymu. Kaip žinote, šis pasiūlymas siekia balanso labai jautraus balanso tarp dviejų tikslų. Vienas iš jų yra išlaikyti mūsų Europos e, e, tarnautojų kokybę ir patrauklumą, o kita vertus siekiama sutaupyti ir padaryti tam tikrus būsinus pakoregavimus šiais sudėtingais ekonominiais laikais, su kuriais visi susidurėme. Čia yra siūloma keisti tam tikrus dalykus e, pareigūnų tarnybos nuostatose ir man malonu pastebėti, kad dauguma pakeitimų, kurie buvo patikti ir aptariami šiandien, atitinka ir komisijos mąstymą ir norėčiau juos suskirstyti į tris pagrindinės kritis - etiniai klausimai, karjeros klausimai ir nefinansinės e, paskatos. Kalbant apie etinius klausimus, norėčiau pabrėžti, kad komisija skiria ypatingą svarbą šiai sričiai ir yra įsitikinusi, kad ES tarnyba turi atitikti aukščiausius profesinės etikos ir nepriklausomumo standartus. Ji turi ne tik juos e, pasiekti, tačiau turi būti suvokiama, kad ji juos e, e, teikia kaip pavyzdį kitiems. Tai yra itin svarbu. 2004 metais komisija peržiūrėjo tarnybos nuostatus. 2004 metais mes patvirtinome taisyklių paketą e, dėl įvairių vidaus procedūrų, dėl informavimo, dėl interesų konflikto. Ir dabar yra aišku, kad kai kurie pakeitimai, e, kurie buvo pateikti, siekia dar labiau sustiprinti etinę sąrangą ir taip pat reguliuoti ES e, buvusių darbuotojų esamų pareigūnų ir pilietinės visuomenės balanso. Turiu pasakyti, kad komisija visiškai pritarė tam tikslui, jog reikia išlaikyti esamą ir suvokiamą ES tarnautojų nepriklausomumą. Komisijos lygiu mes jau nustatėme taisyklės, kurios, sakyčiau, net ir viršyje tarnautojų nuostatus pareigūnų nuostatus. Mes ten esame įvedę įvairias nuostatas reglamentuojančias informatorius, interesų konfliktą ir kitą. Ir galėčiau pasakyti pranešėjai, kad pavyzdžiui komisijoje mes nepripažįstame e, tam, jog būtų įdarbinami asistentai iš privataus sektoriaus. Taip pat turime dalintis patirtimi ir su kitomis institucijomis. Tai yra akivaizdu. Aišku, kad kai kurie iš pakeitimų, kurie buvo pateikti šiandien, galėtų būti įtraukti į pareigūnų tarnybos nuostatus. Mes būsime pasirengę tai aptarti toliau su pranešėjais. Tačiau norėčiau patarti nepasiduoti pagundai per daug reguliuoti. Manau, jog kyla toks pavojus, kurį ir pati pranešėja jau nustatė. Reikėtų labai atidžiai pasižiūrėti, kad pareigūnų tarnybos nuostatai netaptų tokiamis nuostatomis, kurias būtų labai sudėtinga gyvendinti dėl daugybės detalių. Tai nėra pareigūnų tarnybos nuostatų tikslas. Turėtume palikti pareigūnams laisvę e, nusistatyti savo pačių įgyvendinančiosius nuostatus. Uh, mes siūlome skaidrumo nuostatas ir tokios įgyvendinančiosios nuostatos turėtų būti viešus. Teisingumo teismas taip pat turėtų suvaidinti savo vaidmenį ir visi turėtų matyti, kaip institucijos įgyvendina įvairius pareigūnų tarnybos nuostatų straipsnius. Antras pastebėjimas yra susijęs su karjera. Kalbant apie karjeros klausimus, man malonu pastebėti, kad komitetas remia komisijos pasiūlymo esmę, ypač tą tvirtą ryšį tarp funkcijų, atsakomybės ir atlyginimo. Komisija jau išgirdo tuos, kurie mane, kad e, priemonės susijusios su karjera bus e, nepalankios silpnesniesiems, e, jaunesniesiems pareigūnams. Ir čia mes siekime atsakyti į Europos parlamento iškeltus klausimus, taip pat ir į profesinių sąjungų iškeltus klausimus. Mes žinome, kad e, sekretariato nariai bus sutartiniai pagal sutartis dirbantys darbuotojai. Tokie pasikeitimai jau buvo nustatyti netgi prieš rengiant šį reglamentą. Norėčiau pabrėžti, kad mūsų pasiūlyme turime užtikrinti, e, jog kalbant apie sekretorius, viena vertus išlaikome esamą taupimo lygį ir apie tai kalba ir kai kurie iš jūsų pakeitimų. Ir kita vertus, kalbame apie gyvendinimo e, galimybę ir gyvendinamumą. Pavyzdžiui, kuomet norime suskirstyti asistentų kategoriją į papildomas pakategorijas, turime pastebėti, jog tai bus neįmanoma gyvendinti kai kurioms institucijoms, kadangi tai sudarys labai didelę administracinę naštą. Ir labai mažoms institucijoms to nebus įmanoma gyvendinti. Taigi turime užtikrinti, kad neturėtume per daug reglamentuoti, neturime įsileisti į per daug detalių, tam, kad sistema netaptų visiškai negyvendinama. Dabar norėčiau pereiti prie e, sutartinių darbuotojų klausimo. Vienas iš pakeitimų, e, kuris buvo pateiktas ir turiu pasakyti, jog tai kelia komisijai ypač didelį nerimą, yra susijęs su uh, darbuotojų dirbančių pagal sutartis e, darbo terminą trims metams. Tai prieštarauja tam tikram e, užimtumo stabilumo principui ir taip pat e, geram institucijų funkcionavimui. Komisijoje investavome labai daug lėšų, apmokydami tokius darbuotojus, tam, kad jie pasiektų atitinkamą lygį, tam, kad galėtų tinkamai vykdyti savo pareigas institucijoje. Ir jeigu dabar apribosime jų darbo laikotarpį trejiems metams, tuomet jie tikrai neturės laiko gražinti tų investicijų, kurios buvo juos įdėtos. Taigi mes čia tikrai esame labai susirūpinę. Kitas dalykas. E, į, kalbant apie pažeidžiamą sutartinių darbuotojų padėtį, tam tikromis situacijomis mes jiems skelbsime vidaus konkursus. Tai yra labai svarbu. Uh, Dar kalbant apie karjerą, norėčiau pereiti prie vertinimo ataskaitų ir susijusių žingsnių. Vertinimo ataskaitos, mačiau tam tikrų pakeitimų, kurie ir vėl čia žengia labai toli, siekia reglamentuoti viską. Manau, jog aišku tai, jog turėtume turėti vertinimo sistemą, kuri tikrai atspindėtų įvairių darbuotojų darbo kokybę. Tačiau neturėtume per daug reglamentuoti šios ryties. Tai yra viena. Antra, automatinio e, paaukštinimo žingsniais e, klausimas. Pranešėja labai teisingai pasakė, jog šis klausimas yra susijęs su e, vyresniškumu, o ne veikla. Kita vertus, e, turėtume kažką daryti ir su tais asmenimis, kurie tinkamai nevykdo savo pareigų. Mes esame dar pasirengę aptarti šį klausimą toliau su pranešėja. Trečioji sritis, kurią norėčiau paminėti, yra nefinansinės paskaitos. Jau mačiau daugelį pakeitimų susijusių su tokiamis nefinansinėmis paskatomis ir norėčiau kreipti jūsų dėmesį į būtinybę pritraukti institucijoms pačius geriausius darbuotojus iš valstybių narių. Mes turime siūlyti patrauklius paketus. Uh, kalbant apie priemonės, kurios galėtų e, pateikti gerą balansą tarp e, profesionalaus ir asmeninio gyvenimo. Ir tai konkrečiai yra susiję su lankščiu darbo laiku ir atostogų sąranga. Mes turėtume atspindėti ir atsižvelgti į tos darbuotojus, kurie palieka savo gyvenamasis valstybės narės. Tai yra šios e, mūsų ES pobūdis. Uh, Kaip žinome, geografinis balansas nėra automatiškas, mes nuolat e, kovojame, siekdami pritraukti pačius geriausius talentus iš visos sąjungos, iš visos Europos. Ir turime atsižvelgti į esamus ir būsimus disbalansus ir teikti tiek finansinės, tiek nefinansinės paskatas tam, kad galėtume prisitaikyti prie darbuotojų palikusių savo gyvenamasis gimtasis valstybės narės padėties. Uh, Baigdama norėčiau paminėti dar keletą kitų klausimų. Vienas iš jų yra susijęs su atlyginimais ir pensijomis, o kitas su darbuotojų atleidimais ir asistentais. Kalbant apie atlyginimus ir pensijas, mes jau gana daug girdėjome kritikos susijusios su e, esamų mokesčių progresyvumo trūkumu. Turiu pasakyti, jog tai yra netiesa. Pateiksiu keletą faktų. E, nedideli atlyginimai iki AD3, jiems nėra taikomi jokie mokesčiai, o po to yra taikomi ypač dideli progresiniai mokesčiai. Sakyčiau, jog aukščiausiams kategorijoms mokesčiai skiriasi netgi aštuonis kartus. Taigi tokie mokesčiai, tokia mokesčių tokios pakopos yra tikrai labai didelės. Kitas klausimas, e, apie kurį norėčiau pakalbėti, yra darbuotojų mažinimas. Kaip žinote, mes e, čia galime sutaupyti iki 80 procentų iki kitos e, daugiametės finansinės perspektyvos. Taigi, čia mes turime tarp institucinį susitarimą tarp visų institucijų ir agentūrų. Komisija nenori kvestionuoti biudžetinės institucijos prerogatyvos, tačiau nori, kad tokie įsipareigojimai gautų dar didesnį svorį. Paskutinis klausimas yra susijęs su parlamento asistentais. Šis klausimas tikrai nemažiau svarbus ir komisija tikrai kreipia didelį dėmesį ir per trumpą laiką tikimės įgyvendinti šį teisėkuros pasiūlymą. Mes tikrai norėjome užbaigti šio klausimo svarstymą per šešis mėnesius. Žinome, kad yra klausimų, kuriuos reikia iš naujo išnagrinėti. Manome, jog tai tikrai reikės panagrinėti ir pasižiūrėti, ar reikės dar atlikti tam tikrus tolesnius pakoregavimus. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū. Manau, kad viskas šiuo klausimu jau pasakyta. Pranešėja Raginsime su šešėliniais panašiais dirbti toliau, ieškoti kompromisų, komitete balsuosime pabaigoje balandžio mėnesio, o paskui žiūrėsime, ką mums pasakys taryba. Ačiū poniai pranešėjai, o dabar pereiname prie kitų dviejų darbo atvarkės klausimų. Pone Tain, e, dėl teisingumo teismo yra parengusi du pranešimus. Tai yra 24 ir 25 darbo atvarkės klausimai. Pone Tain. Gerbiami kolegos, noriu priminti, kad teisingumo teisme kyla daug problemų, kurios yra panašios kaip ir nacionaliniuose teismuose, nes žinome, kad darbo krūvis nuolat auga, o pagal Lisabonos sutartį teisingumo teismui tenka na, platesnė kompetencijos rytis, tai reiškia ir daugiau bylų. Yra siūlim, siūlomi įvairius situacijos pagerinimai siūlomas, e, įstatų pagerinimas, kai kurie siūlymai yra pakankamai kontroversiški. Teisme kol kas dirba tik septyni teisėjai. E, galima būtų, pavyzdžiui, pasinaudoti buvusių teisėjų kompetenciją. Jos būtų galima kviesti dirbti ketveriems metams. pirmininkas taip pat turėtų turėti vice pirmininką, o teisėjų turėtų būti ne 13, o 14. Vietoj penkių kolegijų pirmininkų tik trys turėtų dalyvauti. Tai štai, tai yra tie klausimai, dėl kurių problemų nekyla. Problemų kelia štai, kas pirmosios instancijos teismas turi tikrai pernelyg didelį darbo krūvį. Buvo pateikta daug siūlymų problemams spręsti Manime, kad reikia galbūt kurti specializuotus teismus, kur dirbtų padėjėjai, be kita ko. Teismas nusprendė siūlyti 12 papildomų teisėjų, tačiau problema yra štai kokia. Pirmosios instancijos teisme kol kas dirba 27 teisėjai, po vieną iš kiekvienos valstybės narės. Jeigu pridėsime dar 12, kils problemų, reikės išsiaiškinti, E, iš kokių valstybių narių tai bus teisėjai. Tai yra labai svarbi problema, ypač eurozonos ekonominės krizės akivaizdoje. Mažosios valstybės narės ypač jautriai žiūri į tokius įstatų klausimus. Tačiau čia žinome, kad tai yra taip pat ir problem, dar viena problema - sunku rasti kvalifikuotų teisėjų. Paimkime Maltos pavyzdį. 40, nuo 45 iki 50 teisėjų toks yra skaičius apskritai teisėjų dirbančių šalyje. Vieną reikia nusiųsti, pavyzdžiui, į žmogaus teisų teismą, kitas galbūt pasirinks kokią kitą tarptautinę organizaciją. Ir jeigu dar reikės pridėti vieną uh, teisingumo teismų, tai tuomet e, iš tikrųjų pamatysime, kad tokio dydžio kaip Malta valstybė gali kilti problemų. Taryboje e, situacija nejuda e, kol kas, tačiau ateina tas laikotarpis, kai reikia apsispręsti. Spalio mėnesį reikia paskirti teisėjai papildomas pareigas, tad reikia, kad viskas iki tol būtų nuspręsta. Priešingų atveju teks visus sprendimus atidėti iki nežinia kada kad būtų galima paspausti tarybą, kad šioji priimtų sprendimus greičiau, turime pasinaudoti visą savo įtikinėjimo galę. Čia mes nesame e, ta institucija, kuri dalyvauja bendroje teisės aktų leidimo procedūroje. Tačiau mintis būtų štai kokia. Teisėjas turėtų būti skiriamas tik pagal savo kompetenciją. Na, šiek tiek futuristinis požiūris, tačiau pagal mano atliktas apklausas ir tyrimus galėčiau pasakyti, kad po pirmosios plėtros bangos kai kurie teisėjai buvo paskirti ir jų kompetencija ir kvalifikacija mums ne visada tiko, tad turėtume, taip sakant, prisiminti tą situaciją ir veikti šiuo metu skirtingai. šiek tiek lankščiau galbūt taikyti procedūrą, tačiau kai kam kyla abejonių. E, manoma, kad nebūtinai paskirtieji teisėjai turės reikiamą profesinę kompetenciją. Teisėjų selekcijos komitetas kuris buvo įstiktas prieš kurį laiką, jau gerokai pagerino padėtį. Tad pirmasis siūlymas būtų toks - skirti teisėjus pagal jų kvalifikaciją ir antra - įdėkti rotacijos sistemą tiems 12 postų, kad visos 27 valstybės narės e, galėtų tomis papildomomis teisėjų kėdėmis pasinaudoti. Kitas dalykas būtų toks, jeigu teisėjų skurtų Vokietija, Prancūzija, Ispanija, Lenkija, žodžiu, didžiosios valstybės. E, galė, tai galėtų būti šešių valstybių skiriami teisėjai, o kiti, kitos šešios kėdės būtų paliktos mažesnių valstybių kompetencijai. Jos galėtų į ten skirti savo teisėjus. Jeigu teisėjų dalis būtų iš didelių valstybių narių, tai tuomet valstybės kurios turėtų daugiau negu 30 milijonų gyventojų, turėtų du teisėjus, mažiau negu 5 milijonus gyventojų vieną teisėją, o kiti teisėjai galėtų būti keičiami rotavimo principu. Tai čia dar vienas sistemos variantas. Komplikuotas pakankamai. Generaliniai advokatai taip pat turėtų būti traukti į sistemą. Didžiosios valstybės narės turėtų šešis teisėjus, kiti šeši būtų skiriami iš kitų valstybių narių, o jeigu atsitiktų taip, kad kandidatų neatsiranda dėl to, kad trūksta kompetentingų asmenų arba tie, kurie nenori kraustytų šeimą į Luksemburgą, galėtų būti numatyta kita galimybė. Pereiti prie kitos šalių grupės ir pasakyti, kad na štai, Malta užleidžia savo eilę Luksemburgui, bet kitą kartą, kai teks skirti teisėją, tai tuomet Malta turės galimybę teikti savo kandidatą. Kita dar galimybė. Mes skubame. Iki 2012 spalio, kaip jau sakiau, reikia priimti sprendimą, tad reikėtų veikti nedelsiant. Tačiau klausimas čia labai jautrus susijęs su teismo įstatais. Galėtume galbūt paskirti teisėjus laikinai, kad apeitume šiek tiek tą įstatų klausimą. Galėtume juos paskirti, pavyzdžiui, šešeriems metams, pasižiūrėti, kaip viskas vyksta, ir tuo pat metu galėtume dirbti rengdami geresnius įstatus, kad galėtume pasiekti geresnio darbo efektyvumo ir didesnių e, sąnaudų taupimo. Kai dėl tarybos galėtume pasiūlyti teisingumo teismui, kadangi sunku paprastai jums tokius dalykus įsiūlyti, bet kai kuriuose valstybės tai jau veikia, taigi galėtume pasiūlyti teisingumo teismui dirbti efektyviau ir galbūt pasitelkti geresnės komunikavimo priemonės. Laikėmės neutralaus požiūrio, stengiamės išsiaiškinti, kaip būtų galima kuo sklandžiau paskirti tuos teisėjus, dabar belieka išsiaiškinti, ką pasakys taryba šiuo klausimu. O mes turime padėti Teisingumo teismui, kad sprendimai būtų primami kuo greičiau. Ačiū, ponas Zvivka. Dziękuję bardzo. Labai ačiū, pirmininkė. Aš visiškai sutinku su Aleksandros rezumė. Tiesiog norėčiau papildyti, kad šiuo atveju situacija yra panaši į tą, kai kalbėjome apie darbuotojų reglamentą. Nes viena vertas mes norime E, mažinti išlaidas, kitu atveju turėtume neišleisti, neišleisti išlaidų nepadėdinti per daug. Dalykas, kurį sunku paaiškinti tarybai, yra tai, kad bet koks supaprastinimas šią prasme reikštų ir apskritai visko, ko supaprastinama Europos Sąjungoje. Jeigu neturime pakankamai teisėjų, bylos bus svarstamas labai ilgai, procesas bus labai ilgas, tai akivaizdu, kai dėl preliminarių sprendimų prieimimo tai kainuotų labai daug. Todėl aš manau, kad labai svarbu kažkaip subalansuoti tos du dalykus. Žinoma, kad mes neturime daug laiko, todėl ir nusprendėme pateikti rezoliuciją. Ir tai tarybai aiškiai rodo, kad Europos parlamentas rengėsi balsuoti dėl šio klausimo, dėl, dėl teismo įstatų pakeitimo. Be to, mes ketiname visą tai užbaigti pirmojų svarstymų ir mums atrodo viskas aišku. Deja, tarybai viskas netrodo taip aišku, Tačiau reikia užtikrinti, kad ES teismo sistema veiktų gerai ir veiksmingai. Taip yra juk e, vienas iš bendrijos ramščių. Todėl manau, kad su klausimu, į kurį atsakoma žodžiu ir rezoliucija, mes pasiunčiame aišku signalą tarybai, pagreitinti darbą, išeiti iš aklavėtės ir baigti svarstyti šį klausimą kaip galima greičiau. Labai ačiū. Taryba, taryb, pirminkaujantį tarybai valstybę turi naujų idėjų, kad 255 straipsnio komitetas turėtų būti įtrauktas e, parenkant e, teisėjus e, laikinam laikotarpiu. Man atrodo, kad ši idėja yra pakankamai įdomi Tačiau e, jeigu būtų rastas e, nuolatinis sprendimas, tai viskas būtų viskas e, veiksmingiau. Įdomu, kaip bus ateityje, tačiau dabar neturime daug laiko, nes dabar teisme atsiras vakuojančių vietų ir koordinatoriai dabar nusprendė pateikti klausimą tarybai. Na ir jeigu nebus tinkamo rezultato, mes pasiūlysime pakeisti procedūrą ir užtikrinti, kad lengvesnius klausimus būtų išspręsti greičiau, o kiti galės na, būti vilkinami kol kažkas bus sutarta taryboje. Ar pranešėja turi daugiau pastabų? Ne. Ar turime ką nors iš teismo? Ne. Komisija ar komisija norėtų pakomentuoti? Pane pirmininkė, Europos komisija džiaugiasi tuo, kad komitetas pritarė dėl būtinybės reformuoti teismus. Mes labai džiaugiamės matydami Europos parlamento valią žengti pirmin šio klausimu. Manau, kad naujienos nėra tokios blogos žvelgiant į tarybą, kadangi korepero rytoj dienos posėdėje šią klausimą yra numatoma svarstyti. Taigi, pirmininkaujantį valstybę rodo savo valią e, diskutuoti kuo greičiau ir pirmo svarstymo metu su parlamentu pasiekti sutarimą. Na, klausimas yra iš tikrųjų skubus, nes reikia spalį atnaujinti dalį teisėjų teisme, kaip sakė ponė pranešėja. Kita vertus, skubu yra spręsti dėl to, kad e, padėtis teisme yra labai problematiška. Ir manau, kad e, to visko turėtume neužmiršti. Dėl to būtent e, neformalios reakcijos ir buvo sulaukta pasiūlyma buvo pasiūlytas kelti į dvi dalis, pasiūlyta dalį teisėjų perkelti į pirmosios instancijos teismą. Tai reikštų, kad pradingtų reformos, įstatų reformos svarbiausia dalis. Aš manau, kad tai būtų tikrai blogas dalykas teismų veikimui, jeigu šio klausimo negalėtų blokavimo panaikinti abudu teismai, pirmosios instancijos teisingumo teismo. Aš manau, kad netrukus atsiras sutarimas taryboje dėl teisėjų skirimo ir atsiras sutarimas su parlamentu dėl visos reformos apskritai. Dėkoju. Danke, wir hoffen mit Ihnen. Gut. Dann können wir diesen Punkt verlassen und kommen dann zu dem Punkt. Ačiū, dabar galime pereiti prie 30 ir 31 klausimų, kuriuos galime aptarti kartu. Vienas yra ponios Makartį klausimas dėl skaidrumo direktyvos ir mano pranešimas dėl apskaitos direktyvos. Na, pana Makartį, prašom. Ačiū, kad aš važinėjau pirmin atgal. Tačiau dabar dirba du komitetai tuo pačiu metu. Aš atsakinga už kapitalo reikalavimų direktyvų, ten yra 2000 pakeitimų ir reikia ir ten dirbti. Na, dabar džiaugiuosi, kad turime galimybę aptarti pranešimus ir aš pateikiau savo pakeitimą. Pirmininkas pateikė savo ir galime jas aptarti su šešėliniais pranešėjais. Manau, kad skaidrumo direktyva yra labai svarbi iniciatyva peržiūrint 2004 metų direktyvą. Kodėl? Iš patirties, kaip ekonomikos e, komiteto vicepirmininkė, matau, kad pasaulinėse rinkose didėja nestabilumas, investuotojai nori vis daugiau informacijos apie bendrovių praktiką, riziką ir nori susidaryti visapusišką vaizdą prieš investuodami. Taip, čia pasiūlymas dėl investuotojų apsaugos ir manau, kad skaidrumas yra labai svaidrus. Informacijos patikimo elementai yra labai svarbus, nes tai yra rodikliai apie bendrovių valdymą, valdymo strategiją. Aš dėkoju, kad mes peržiūrėjome šią direktyvą. Matome, kad bendrovės laikosi vis dažniau bendrovių skaidrumo standartų. Turime daug naujų atsiskaitomybės iniciatyvų Be to, turime daugia nacionalinių kampanijų laisvanoriškas gairias, taip pat e, pasaulinė atskaitomybės iniciatyva. Visa tai siekia e, skaidrumą padaryti didesnį. Tačiau tai nereiškia, kad nėra e, skaidrumo reikalavimų fragmentacijos pavojaus. Ir Europos Sąjungoje, kuriant teisės aktus griežtiems standartams, kurie atspindi e, ir Dodo Franko akto patirtį Junktinėse valstijose. Todėl mes turime galimybę sukurti geras taisyklės šioje srityje. Šis pasiūlymas yra taip pat yra atsakingo verslo iniciatyvos Europos Sąjungoje dalis ir tai susiję taip pat ir su finansų sektoriaus e, reforma, susijusia su finansų rinkų skaidrumu atvirumu ir geresniais valdymo standartais. Savo pranešime, pradinėje formoje, kuri dabar bus aptarime, aš esu įstikinusi, kolegos norės e, pasiūlyti pakeitimų, aš e, tikrai lauksiu tokių pakeitimų pagerinant pranešimą. Pirmiausia, pradėjau nuo to, kad 11 metais parlamentas patvirtino poziciją e, paremtą šalių ataskaitomis kur sakoma, kad šalių ataskaitos yra labai svarbios, tačiau tai taip pat yra naudinga ir investuotojams. Ir tai prisidedam prie gero valdymo pasaulio mastu. Aš suprantu, kodėl komisija kalbėjo tik tai apie e, iškasavimo pramonę ir miškų kirtimo pramonę. Tačiau tai nereiškia, kad e, nereikėtų taikyti tų taisyklių kitoms sritims, pavyzdžiui, statybos pramoniai, E, kur, kur, kur, kur dalyvaujama dideliuose projektuose. Aš manau, matau, suprantu, kad kai kuriems e, e, šie pasiūlymai galbūt gali būti per daug radikalus, tačiau galima visą tai aptarti. Kodėl mes nenorime panašių taisyklių ir kitoms pramonės šakoms, kurios gali turėti didelį poveikį šalise, kur jos veikia. Na, pakalbėsiu apie techniškesnius dalykus, kurie yra gana paprasti - sumažinti administracinę naštą, suprastinti e, skaidrumo reikalavimus. Aš pritariu komisijos e, pasiūlymams panaikinti ketvirtinės ataskaitas, kaip sakė e, komisija, tai yra tiesiog tarpiniai pareiškimai. Taip pat yra daug argumentų įvairiose straipsniuose, pavyzdžiui, Algoro straipsnėje. Pavyzdžiui, kad jeigu daug laiko praleidi rengdamas ketvirtinę ataskaitą, tai ne per, per mažai dėmesio skiri e, ilgalaikiams investicijoms. Aš tokią idėją pritariu. Tačiau mes norime užtikrinimas, kad ataskaitos apie e, pusmetinės ir metinės ataskaitas turėtų būti griežtesnė. Taip pat yra klausimas ir dėl informacijos apie balsavimo teisės, kad būtų skurtas harmonizuotas režimas. Tai gera iniciatyva, nes vis dažniau matome, kad atsiranda vis naujų priemonių šioje srityje. Tačiau e, investuotojams dėl to atsiranda daugiau rizikos. 24 metų direktyvoje informacijos teikimas nebuvo reikalingas. Tačiau tai leidžia e, taip pat kartais ir piknaudžiauti e, rinką ir neteisingai atskleidžia viešųjų listinguojimo bendrovių vaizdą. Aš pritariu, nes e, investuotojai turi žinoti apie e, bendrovių padėtį. E, ir reikia užtikrinti, kad investuotojai turėtų bendrą vaizdą. Taip pat dėl šalių ataskaitų klausimas. Čia yra pono Lėnės pranešimas ir detaliau apie tai būtų galima kalbuot, kalbėti tame kontekste. Tačiau man atrodo, kad svarbu ir mano pranešime, kadangi tai yra pagrindų skaidrumo direktyva, numatyti tam tikrus principus. Šis e, e, klausimas aptartas šeštame straipsnėje. Čia Aš sakau, kad kas be būtų daroma kitose teisės aktuose, reikia numatyti aiškus skaidrumo principus. Tai yra integruotas atskaitomybė, kad būtų galima palyginti skaidrę informaciją ir aš manau, kad šalių atskaitomybės sistema turėtų būti ir metinio ataskaitų sistemos dalis. Tai gali būti tiesiog ir priedas, bet turi būti viskas pateikta tuo pat metu, kai bendrovės pateikia savo metinės ataskaitas. Be to, e, materialumo principas priklausomai nuo mokėjimo e, vyriausybei. Galbūt tai skamba kontroversiškai ir galbūt šis dalykas ir neatsidurs e, šio direktyvo, tačiau aš nenorėčiau dirbtinų finansinių ribų, nes iš patirties žinau, kad žmonės randa būdų, kaip tai apeiti. Pavyzdžiui, numatai ribą 15 tūkstančių eurų, tai e, yra ataskaitos teikiamas tik už didesnės sumes. Tačiau bendrovės tuomet e, mokės mažesnės sumes 5-6 kartus ir joms reikės teikti ataskaitų. Aš neskau, kad jos taip darys, e, bet jeigu numatytos dirbtinės ribos, tai yra blogai. Todėl materialumo principo prasme, aišku, kad reikia atsižvelgti į mokėjimo dydį, tačiau tas lygis turi būti apspręstas poveikio ekonomikai aspektu. Aš sakau, neskau, kad lengva tai įvertinti. Tačiau jei numatysime piniginę ribą, tai įvairiose šalise tas poveikis bus skirtingas priklausomai nuo šalies, pavyzdžiui, Nigerija ar Kuveita, tas poveikis gali būti skirtingas. Aš tai pateikiau gana bendrai, tačiau galbūt pono Lėnės pranešime galbūt detaliau būtų galima tai reglamentuoti. Čia aš norėčiau rašyti principą pagal poveikį. Ir reikia užtikrinti, kad nebūtų galima apeiti tokių principų, kad e, tuomet, kai e, mokamos mažesnės sumos e, kelis kartus ir tuomet nereikia tų duomenų atskleisti. Taip pat norėtume, kad būtų ataskaitos teikiamos kiekvienam projektui ir tai yra e, prasminga, naudinga pilietiniai visuomeniai. Ir mums lengviau apsispręsti, koks ligmuo e, reikalautų e, tokių ataskaitų. Apskritai reikia žinoti, kokie projektai yra vykdomi ir aišku, nelengva tai padaryti. SCC taip pat Junktinėse valstijose taip pat e, dirba, stengdamėsi pateikti savo apibriežti. Aš jiems parašiau laišką, prašydama paaiškinti, kokios yra jų diskusijos šiuo metu šio klausimu ir galbūt būtų galima pasidalyti žiniomis šios ir tai su jais. Tačiau aišku, kad iš principo aš norėčiau, kad skaidrumo direktyva būtų traktas e, ataskaitų pagal projektus principas. Universalumo principas aš jį panaudoju todėl, kad manau, kad man rūpi, kad nepradėtume vėl numatyti kažkokių išlygų sąrašo, nes tuomet e, sistema taptų fragmentuota, atsirastų iškreipytų duomenų ir situacija tamtų nekonkurencinga, atsirastų įtaka e, žaidimo sąlygoms, kai kurioms bendrovėms būtų taikomas išlygos, kitoms ne. Ir, pavyzdžiui, būtų taikoma išlyga e, režimams, kurie nėra skaidrus. Jiems gali kilti pagunda kurti savo teisės aktus, kad bet kuri bendrovė dirbanti jų šalyje neturėtų skelbti duomenų verslumo prasme turime e, gerai suvokti, kokią įtaką gali padaryti išlygos ar išimtis. Tačiau kaip ponas Lėnė aiškiai išdėstė, aš suprantu, kad yra klausimas su mažomis bendrovėmis. kuriams nebūtų taikomas tokio argumens ataskaitų e, reikalavimai. Toliau reikėtų teikti ataskaitas apie lėšas mokamas vyriausybės. Ir ponas Lėnė pateikti įtraukė ir paslaugas natūrą. Tai aišku gali sudaryti nemankias sumas, tačiau apie tai nebūtų pranešama, nes nebūtų tai susijęs su tam tikrų skaičiumi. Manau, kad turime šį principą įtraukti, nes e, ir aišku, ir už paslaugas teikiamas valstybei tokia bendrovė, kuri teikia paslaugas natūrą, neturėtų galėti apeiti taisyklių. Tai yra labai svarbus principas, kurį reikia įtraukti į skaidrumo direktyvą. Na ir pagaliau aš įtraukiau palyginamumo principą, todėl kad yra svarbu sugebėti palyginti duomenis, kad būtų galima atlikti prasmingą analizę. Žinoma, šis sąrašas nėra baigtinis, galbūt tai šie principai nėra patys geriausi, tačiau man atrodo, kad jie yra svarbus. Atsižvelgiant jau komisijos pateiktus pasiūlymus, todėl reikėtų jas išiškinti, kad būtų numatyti e, aiškus principai, kuriais remtųsi tolesnės direktyvos. Toliau turiu klausimą dėl sankcijų. Sankcijos yra labai svarbios šioje srityje, nes, žinoma, jei bendrovė nesilaiko numatytų reikalavimų, tai turi konkurencingą pranašumą kitų šalių atžvilgių. Ir be to, investuotojai netenka informacijos, kurios jiems reikia, kad jie galėtų apsispręsti, ar investuoti bendrovę ar ne. Man atrodo, kad sankcijų klausimas yra labai svarbus. Man nepatinka idėja apriboti sankcijų lyg, lygį šioje srityje. Aš tiesiog manau, kad kompetentingos nacionalinės institucijos turėtų spręsti dėl sankcijų dydžio. Aš e, esu atsakinga už rinkos piknaudžiavimo direktyvą ekonomikos komitete, kur taip pat kalbame apie sankcijas. Ir aš manau, kad nacionalinėms institucijoms, kurios e, turi daugiau žinių apie konkretų atvejį, apsispręsti, ar sankcija teisinga pagal pažeidimą, pagal apyvartą, pagal bendrovės veiklą konkrečiose srityje. Ir nemanau, kad visą tai turėtų būti išdėstyta šiame teisės akte, nes po to jo lankščiai negalėtume pakeisti. Jos tiesiog turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios ir tai svarbu, kad sankcijos būtų paskeltos, kad investuotojai gautų informaciją apie bendrovės veiksmus. Vienas geriausių Junktinės valstijų teisingumo departamento pasiekimas yra tai, kad paž apie pažymius pranešama tokios laikrašiuose kaip The Washington Post. Ir tuomet tie, kurie a, e, ketina papiknaudžiausiai sistemą, žino, kad jie rizikuoja savo reputaciją ir taip pat gali tekti jiems mokėti baudas ar pakliūti į kalėjimą. Aš įtraukiau ir peržiūros sąlygą, nes parlamentui reikia turėti galimybę stebėti, ar direktyva veikia ar ne. Reikia panalizuoti, ką tie nauji reikalavimai pasieks. Reikia užtikrinti, kad teisės aktas pasiekė numatytus tikslus, atsižvelgiant į ES įsipareigojimus taikyti protingus teisės aktus, bet taip pat ir turime turėti galimybę pakeisti teisės aktą, jeigu matome, matome kad kyra problemų dėl kai kurių straipsnių ar procedūrų, jie neveikia veiksmingai. Todėl aš prašau komisijai pateikti ataskaitą apie tai, kaip direktyva veikia. Aš trumpinau terminą, nes kai vertinam kai kuriuos klausimus e, susijusius finansinių paslaugų reformą, neturime pamiršti, kad e, krizė kilo 2008 metais ir nemanau, kad reikia dešimties metų numatyti pagrindinius reikalavimus. Tačiau e, bendrovės jau ir pačios kažką daro, jos supranta šį, šio problemą ir jos pačios E, teikia savo iniciatyvas pasaulinę atskaitmybės direktyvą ir taip toliau. Todėl nemanau, kad mes turime lietai čia apie tai mąstyti ir turime leisti valstybės narėms kuo greičiau imtis veiksmų. Nežinau, ar kaip šešėlinė pranešėja turėčiau pakomentuoti jūsų e, pranešimą, galbūt pirmiausia, jūs turėtumėte prane, pristatyti savo pranešimą, po to aš pakomentuočiau. Galiu labai greitai pasakyti savo nuomonę. Man labai malonu. Galbūt netokia gera mintis, galbūt aš pirmiausia turėčiau pristatyti pranešimą ir įtrauksiu jūs į pasisakančiųjų sąrašą ir tada galėsite pakalbėti. Man atrodo, kad šioje srityje čia siekiama progresą, nes pirmą kartą, kartą numatome šios reikalavimus. Ir aišku, nėra taip, kad nebūtų problemų ar techninių sunkumų. Norėjau pakomentuoti kai kurios dalykus, nes iš principo, kaip sakiau, man malonu, kad pono Lėnė pranešimas apima tokius dalykus kaip projektai, išlaikomas principas ataskaitos pagal šalis. Tačiau nežinau, koks yra teisinis pagrindas, kai dėl valstybių šalių narių iš, išbraukimo, e, teikimo ataskaitų pagal mokėjimus. Europos taryboje apie tai kalbame. Jeigu tai daroma trečiųjų šalių atžvilgių, kodėl nedarome to šalims, kurios ES tą daro? Ir neturėtume laikytis dviejų standartų. Galbūt teisės tarnybos galėtų mums paaiškinti mes galbūt negalime to daryti pagal PPO reglamentus. Jeigu taikome kažkas sąlygas kitoms šalims, tai negalime išlygų daryti savo. Dėl projekto apibriešties. Ponas Lėnė pabandė paanalizuoti projekto apibriešti, pavyzdžiui, pagal žemiausią lygį, kuomet reikia teikti valdymo ataskaitą direktorių tarybai. Tačiau didelėse kompanijose direktorių valdyba nebūtinai gauna visus duomenys apie projektą ir ar per, per šalį. Tačiau pagal šalį, tačiau tai reikia dar patikrinti ir sėkinti, ar tai yra svarbu ar ne. Todėl aš iškėliau problemą dėl informacijos tikimo pagal projektus, kai dėl Dot Franko teisės akto tai jie dar e, dirba toliau, bandydami parengti apibriežti e, projektams. Dėl 83 ir 84 pakeitimų vėlgi džiaugiuosi to faktu, kad pranešime stengiamasi pateikti griežtą mokėjimo apibriežtį, įtraukiant e, įskaitant mokėjimus natūrą ir aš tam pritarčiau dėl išlygų apie mokėjimus vyriausybėms. Man čia kyla tam tikrų problemų, tačiau neturiu galtinės nuomonės. Man problemiška atrodo mintis, kad jeigu bendrovės praneša apie mokėjimus e, vyriausybėms laisvanoriškai ar ne, ir jeigu tai atitinka direktyvos reikalavimus, joms netaikomi ES teisės aktų reikalavimai. Galbūt pataisysite, jeigu man, aš klystu. Aš manau, kad galiausiai šiuose dviejose teisės aktuose sukursime tai, ko negalėsime palyginti ekvilintiškai su ETI sistema. Nes jeigu pažvelgsime į paskutinius du metus iki 9 metų, kai neturėjome ir dabar nuo tada neturime informacijos, 24 šalis nerenka duomenų apie laikotarpį nuo 9 metų. Man atrodo, šis režimas yra silpnesnis ir neturime atleisti bendrovių nuo reikalavimų, jeigu jos priima silpnesnį režimą. Reikėtų dar detaliau apie tai pagalvoti. O kaip dar vykdyti tuos reikalavimus? Kai jeigu šalis bendrovė sako, kad aš neturiu laikytis teisės akto, ES teisės akto, nes aš laikausi nacionalinės sistemos ar laisvanoriško režimo. Nežinau, kaip praktikoje tai reikėtų taikyti. Ypač, kai kalbam apie laisvanoriškus režimus, kaip tai veikia. Aš nenorėčiau, kad būtų sukurta sistema, kuri numatytų tam tikrą spragą bendrovėms neteikti ataskaitų. 24 pakeitimas e, mokėjimo dydis ar reikšmingumas. Ponas Lenė numatė ribą. Aš neturiu nuomonės dėl ribos, ar tai teisinga riba, suma ar ne. Tiesiog man nepatinka tokios ribos. Tai yra mano patirtis iš kitų teisės aktų rodo, kad tuomet sukūrėme sistemą, kai kai kurios, ne visos, aišku, kai kurios bendrovės yra labai skrupalingos pagal reikalavimus ir turi geras struktūras, tačiau kai kuriams atsiranda galimybės, jeigu jie nenori laikytis reikalavimų, jos randa būdų, kaip išvengti tų e, e, ribų. Nebūtinai aš turiu e, pasiūlymą alternatyvų, tačiau savo pranešime aš apie reiškingumą kalbu pagal poveikį konkrečioje šalyje, o ne apie konkrečią sumą. Taigi aš baigiu ir laukiu dabar kitų nuomonių. Coffee. Labai ačiū, ponė Makasi. Na, galėčiau pasakyti keletą pastebėjimų apie pranešimo projektą. Galiausiai, aišku, jau turėtume turėti tokius pranešimus, kurie būtų palyginami tarpusavyje, kadangi jie priklauso tą pačiai sričiai. Negalime siekti viename pranešime vieno dalyko, kurie, kuris prieštarauja tiems dalykams, kurie yra kitame. Uh, Nemanau, kad šie du dokumentai yra labai smarkiai nutolę vienas nuo kito. Ir pranešimas iš esmės yra susijęs su visai eilė techninių pakeitimų, kurie yra labai svarbus. Ir visa diskusija e, iš tikrųjų čia yra atspindėta. E, čia yra taikomas tam tikras požiūris, atsižvelgintis į kiekvienos valstybės e, specifinę situaciją. Žinoma, tai yra politiškai patrauklu, Ir šiame pranešime būtent taip ir yra. Mes pateikėme daugiau negu šimtą pakeitimų. Buvo įtraukta ir daugelis pakeitimų, šiuo metu kol kas neformaliame lygyje, tačiau manau, jog jie tikrai priklauso šiai direktyvai ir mes dar galėsime pasiekti detalesnių susitarimų sutarimo vėlesnėme etape. Tačiau manau, jog pranešimas tikrai turi remtis tuo, dėl ko bus sutarta tarp parlamento ir tarybos. Kalbant apie įmonių kategorijų klausimą, galėčiau pasakyti tik tiek, kad turime kalbėti apie apskaitos direktyvoje taikomą mažų ir vidutinių įmonių apibriežtį. Galbūt tai yra provokatyvu, tačiau manau, jog turėtume, jei keičiame apskaitos direktyvą, turėtume tai atspindėti ir čia. Pastrosius keliarius metus mes diskutuojame apie Europos apie IFRS standartus ir diskusijos ekonominių reikalų komitete ir žyme komitete parodė tam tikrų rezultatų. Jeigu turime turėti tam tikrą vieningą Europos apskaitos direktyvą, tuomet tai turi atsispindėti ir čia. Ir manau, jog tai atsispindi 6 ir 7 straipsniuose. O nuo 53 iki 56 pakeitimuose mes e, atspindime taip pat ir komisijos požiūrį, siekdami geresnio sąveikumo ir turėtume pakoreguoti e, tam tikrus dalykus leidžiančius nukrypti atskiriuose valstybėse narėse. Aš tikrai skiriau didelį dėmesį į atskirų valstybių narių klausimus. Labai svarbu mums turėti čia didesnį skaidrumą, kovoti su korupcija. Tačiau tai kelia daugybę klausimų, kuriuos dar reikia išsiaiškinti, kuriuos dar reikia aptarti. Turime rasti tinkamus kompromisus tiek tarpusavyje, tiek ir dėrėdamėsi su taryba. Tai yra labai svarbu siekiant kovoti su korupcija. Tikrai net neverta to minėti. Iš pradžių aš laikiausi kitokios nuomonės, tačiau dabar manau, jog komisija yra teisi, apribodama tai tik tai e, gavybos, žaliavinės gavybos pramonės šakoms. Pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijose yra visiškai taip pat. Ir manau, jog pagrindinė problema slypi tame konkrečiame sektoriuje. Taigi manau, jog ėmėmės tinkamo požiūrio, susikoncentruodami ties šiuo pramonės sektoriumi. Kitas klausimas, kurį jau paminėjo ponia Makasai, yra susijęs su panašiamis e, prievolėmis, kurios šiuo metu yra taikomos savanoriškų pagrindų, o taps privalomos teisiškai. Ir jei komisija laikysis požiūrio, kad tokios priemonės yra ekvivalentiškos, jos turėtų būti prilyginamos e, kaip turinčios vienodą vertę, o jeigu ne, tuomet reikės elgtis kitaip. Mes susidurime su problema, jog sakoma, jog tokie duomenys jau dabar yra prieinami ir tai neturėtų sudaryti papildomų kaštų bendrovėms. Tikrai verta vengti papildomų išlaidų sukėlimo. Jeigu bus įmanoma pateikti tokius duomenis, e, tikrai turėtų būti nustatyta sąlyga, kad tokie duomenys turėtų būti palyginami. Ir ataskaitose apie atskiras valstybės narės neturėtų būti keliamas reikalavimas e, taikyti identiškus Europos apskaitos standartus. Čia siekiame atskleisti nesažiningą elgesį. Manau, jog turime vengti e, sukelti papildomų išlaidų pereiname nuo vieno apskaitos standartų rinkinio prie kito. Kalbant apie tam tikras ribinės vertės, turėčiau pasakyti, jog nėra kito sprendimo. Mes turėjome nustatyti tokias vertės vien jau dėl teisinio visų šių diskusijų aiškumo. Uh, turėsime įvertinti taip pat ir reikšmingumą ir galiausiai tiesiog reikės deklaruoti viską ir tokiu atveju tiesiog reikės įtraukti net ir išlaidas patiriamas už atliekų surinkimą ar gatvių valymą ir įsileisime į daugybę detalių, kurios neturės jokios svarbos, įsivelsime į didžiulę biurokratiją ir tokia menkareikšmė informacija tikrai neturi jokios svarbos, taigi mes tikrai turime nustatyti tokias ribinės vertės. Apie tai visuomet buvo diskutuojama, ginčiamasi, tačiau manau, jog mes turime nustatyti tokias ribinės vertės, kadangi tikrai nėra kito kelio. Kitos alternatyvos tikrai sukels per daug išlaidų ir sukurs per didelę biurokratiją. Kalbant apie e, valstybių specifiškumą ES, turi būti tam tikras politinis pagrindimas. Mes esame unikali struktūra, nesame federalinė valstybė, esame tiesiog valstybių grupė bendradarbiaujanti tarpusavyje. Turime vieningą rinką ir toks e, ataskaitų teikimas apie atskiras valstybės uh, tiesiog netitinka visos filosofijos, pavyzdžiui, Amerikoje nėra teikiamos ataskaitos apie atskiras federacinės valstijas. Yra teikiama bendra ataskaita. Nemanau, jog mes norėtume žengti tokiu keliu ir turime pasižiūrėti, kas yra teisiškai priimtina pagal PPO taisyklės. Ir aš siūlau tai, kas turi tam tikrą logiką ir tai, kas atspindi tai, kaip ES suvokia pati save. Na, manau, tiek galėčiau pasakyti. E, neturime pakankamai daug laiko, turime tris e, norinčius pasisakyti, ponė Lichtenberger, Time ir ponė Makacijai. Pone Tain, prašau. Na, mes tikrai neturime daug laiko, pasistengsiu kalbėti kaip galima greičiau. Pirmiausia, pritariu tam, kad e, abiejose ataskaitose kalbama apie PME, Taip pat kalbama apie ketvirtinio ataskaitų teikimą. Manau, jog turėsime čia įtraukti ir e, biržoje vertiminiais popieriais e, vykdomą prekybą. Manau, jog čia taip pat reikės kalbėti ir apie MVI. Kova su korupcija turėtų vykti kitur. Prie šių pastangų išnaikinti korupciją neturėtų prisidėti MVI. Išvengdama į tai, ką gavau iš įvairių nevyriausybinio organizacijų, dirbančių e, vystomosios pagalbos srityje, matau, jog iš tikrųjų atversime Pandoros skrynę. Yra tam tikrų sričių, kurios yra paminėtos kur susidarys konkurencingas, e, kur negalėsime konkuruoti lygiavertiškai su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Ir bet kokia, pavyzdžiui, Afrikos valstijoje vykstanti ekonominė veikla čia taip pat turės būti įtraukta, o tai nėra labai naudinga. Taip pat e, yra tam tikrų dalykų, kurie kelia susirūpinimą mažiems verslininkams. Taip pat, kalbant apie projektus ir teikiamas ataskaitas, čia reikės teikti įvairias detalės ir duomenis susijusius su dideliais projektais. Tai bus labai sudėtinga. Taigi, nemanau, kad tai bus galima išplėsti į visas skirtingas rytis, kurioms yra taikomi tokie reikalavimai tai sukels papildomų administracinių išlaidų ir tai tikrai kelia didžiulį susirūpinimą, e, kurį taip pat išreiškia ir Vokietijos asociacijos. Manau, jog labai svarbu tinkamai išspręsti e, šias probleminės rytis. Taigi aš raginčiau elgtis apdairiai, E, sukurdami, nustatydami naujus pasikeitimus, nesudarykime papildomos administracinės naštoms šioms įmonėms. Ačiū. Dabar ponė Makasė, prašau. Ačiū, man atrodo, mes dar tik pradedame šias diskusijas. Tikrai dar yra daug ką apsvarstyti, tačiau vienas pastebėjimas. Manau, jog žinoma svarbu yra tai, jog turime atspindėti, apsvarstyti visą tą papildomą naštą, kuris susidarys mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tačiau visuomet reikės pasiekti balanso tarp administracinių išlaidų verslui ir investuotojų apsaugos. Tai yra pagrindas. Jeigu, pavyzdžiui, aš esu investuotoja, turėsiu apsispręsti, ar galėsiu investuoti į tokią įmonę. Taigi mes turime turėti abu šios aspektus omenyje, turime suderinti uh, tai, jog neturėtume didinti naštos verslui ir taip pat turime užtikrinti, kad bus teikiama tinkama informacija investuotojams ir čia man kyla sunkumų. Žinoma, galime sakyti, kad verslas turi tam tikrus duomenis, kam čia duplikuoti veiklą. Tačiau nemanau, kad galime pasakyti investuotojams, kad ieškokite informacijos kitur apie tai, ką vykdo įmonės. Iš tikrųjų, norėčiau, kad informacija būtų prieinama ir kad ji būtų ekvivalentiška. Turėtume padaryti, kad šios sistemos būtų ekvivalentiškos taip, kaip tai yra pristatoma pagal dabartinę direktyvą. Ačiū. Dėkoju, pakeitimų teikimo terminas yra 8, gegužės 8 diena, Tekstas kol kas yra patrenktas tik angliškai, vėliau bus parengtos kitos kalbinės versijos. Šiandien po pietų klausimai ir paskui tęsime darbą įprasinėme komiteto posėdėje. Kolegas Vyka. Pone pirmininkė. Norėčiau pareikšti pageidavimą jums leidus. Ar būtų įmanoma jungti šildymą šitai saliai. Ir tai, tas pats ir vertėjų kabinose, regis ten gerokai šalta. Tai keiksminga sveikatai. Ar galėtumėte pasirūpinti šituo dalyku, kad nešaltume taip? The... Dvi valandas turime situacijai pagerinti.